Colleagues, can I bring the meeting to order? You have before the agenda. Can I take that as being accepted? Ar galim patvirtinti darbotvarkę, kuriems buvo išdalinta. Ačiū, kad neprieštaraujate. Tuomet iš karto norėčiau Jums pristatyti Airijos susisiekimo ministrą poną Varatkarą kuris atstovauja pirmininkaujančiai Airijai ir jam suteiksime dabar žodį kalbėti pirmininkaujančio šalies vardu. Thank, uh, and... Dėkoju, pirmininkė, dėkoju e, Jums, Brianai, ir, ir e, komitetui e, už tai, kad leidote man sugrįžti į parlamentą ir apžvelgti, kas padaryta turizmo ir transporto srityje. E, Saugumas ir e, užimtumas buvo pagrindiniai Airijos pirmininkaujančios ES prioritetu. E, kalbant apie transporto sritį, visų pirma, mes tengiamės skatinti e, saugesnį, efektyvesnį e, transporto tinklą Europoje. Mes sutelkėme savo pastangas e, verslo dimensiją siekiant įgyvendinti numatytą darbo tvarkę. Mes e, džiaugiamės e, gerų bendradarbiavimų su Trejetuku, e, Lietuva ir Graikija. E, TNT ir e, e, Europinių tinklų e, priemonė buvo e, tos temos, kuriams mes skiriame nemažai dėmesio, tai sunkios temos, teko daug padirbėti, kalbam apie TNT, dirbome su valstybėmis narėmis, e, raginami jas pasiekti išsikeltas užduotis. <clears throat> Dabar e, šioje srityje pradės veikti reglamentas, kuris bus privalomas visoms e, valstybėms narėms ir mes tikimės, kad išsikelti tikslai ir ambicijos bus e, pasiekiami. E, mes taip pat numatome e, ateities e, vystimasi, transporto infrastruktūros plėtrą 30 metų į priekį. Ir mes tikimės, kad šitoje sudėtingoje temoje mes sugebėsime pasiekti ilgalaikių uždavinių. E, kalbėdamas su šešėliniais pranešėjais ir e, su pranešimų autoriais e, palaikėme neblogą dialogą ir tikimės, kad per anteinančius keletą mėnesių pasiseks pasiekti neblogų rezultatų. Transporto srityje mes sutarėme dėl 99 procentų už atitinkamų straipsnių ir dėl daugelio horizontalių problemų susijusių su e, naujovišku PVM taikymu. Aš e, noriu padėkoti už gerą e, bendradarbiavimo dvasę ponui Rykė, poniai Ajala Sender ir poniai Valehan iš ITRE komiteto. Kaip jūs žinote, vicepirmininkas Kalasas e, pateikė keletą naujų pasiūlymų nuo to, kai mes buvome susitikę, tame tarpe ir ketvirtąjį geležinkelių paketą. Tai taip pat e, liko mums vienu iš prioritetų, ypač kai kalbama apie konkurencingumą e, Europos geležinkelių sektoriuje. Kadangi ši dosija yra labai sudėtinga, galima sakyti, kad mes nemažai pasiekėme e, klodami e, pamatus e, sutarimui dėl e, pateikto paketo. E, mes e, atidžiai stebėjome diskusijas jūsų komitete dėl šio komitetu ir e, sekame tai, ką teikia šeši pranešėjai savo pranešimų e, projektuose tarpusavės suderinamumo pasiūlymas siekia pašalinti tam tikrus e, techninius ir administracinius barjerus. E, neišspręstos problemos yra susijusios su tam tikrų kompetencijų perdavimu e, nuo iš nacionalinių saugumo ir saugos e, kompetentingų institucijų Europos keližinkelių agentūrai. Bendrasis požiūris, kurio pasiekėme, e, išlaiko pagrindinius tikslus e, tame tarpe dėl, dėl procedūrų harmonizavimo ir leidimų išdavimo kriterijų bei laikotarpio. E, buvo svarbu numatyti penkių metų pereinamąjį periodą, tai prisidėjo prie konsensuso pasiekimo. Aš noriu uh, E, pabrėžti, kad agentūra turės būti tinkamai aprūpinta personalu ir ištekliais. Reikia surasti būdą sudaryti bendradarbiavimo e, susitarimus tarp agentūros ir nacionalinių institucijų. E, išduodant leidimus operatoriai turės galimybę pasirinkti ar kreiptis į e, Europinę agentūrą ar į atitinkamą nacionalinę instituciją. Kalbant apie e, e, sausumos transportą, mums pasisekė susitarti su e, taryba ir parlamentu dėl e, tachografų e, reglamento. Ir aš noriu padėkoti poniai Tikau, kuri rengė pranešimą šiuo klausimu, už subalansuotą rezultatą tariantis dėl šio reglamento. E, toliau kalbant apie sausumos transportą, mes e, susitarėme su taryba pereitą savaitę dėl e, dviejų elementų, kai kalbama apie tink, kelių tinkamumo paketą ir dabar pirminkaujantį Lietuvą galės pradėti dėrybas su atitinkamais pranešėjais. Kalbama, kalbant apie pastarasias dvi temas, tai E, šie dokumentai e, aiškiai demonstruoja mūsų pasiryžimą spręsti e, saugos standartų mūsų keliuose klausimus. Toks buvo mūsų pirmininkavimo tikslas ir aš džiaugiuosi pasiektais kolektyviniais rezultatais. Po sėkmingos konferencijos Dubline šią temą E, galime pasakyti, kad mes e, suradome įvairių e, galimybių reaguoti į iškilusias problemas valstybėse narėse. Ir šią prasme noriu padėkoti jūsų pranešėjai poniai Senalovai. Kalbant apie jūrų transportą, ypatingą svarbą mes kreipėme e, jūrų darbo konvencijos įgyvendinimui. Taip pat e, vėliavos e, valstybės direktyvos įgyvendinimas užtikrina, kad ES valstybės narės tinkamai stebės, kaip ta konvencija yra įgyvendinama. Dėl uosto valstybės e, direktyvos įgyvendimo e, ji turi užtikrinti, kad laivai e, įplaukiantis į ES uostus bus e, tinkamai inspektuojami. E, mano e, bendradarbiai e, man sako, kad e, dėrybos dėl pastarosios direktyvos buvo pakankamai gyvos ir konstruktyvios. MLC įsigalios šių metų rūpiučio mėnesį ir be jokios uh, abejonės Europai suteiks tinkamą balsą tarptautiniu mastu. E, o nacionaliniu lygmeniu toliau tęsis ratifikavimo procesas. E, mes taip pat e, sprendėme nemažai techninių, bet nemažiau svarbių problemų tame tarpe dėl poilsio laivų direktyvos E, dėl kurios jau derimasi du metus. E, nors jūsų komitetas, e, sprendžiant šią problemą, nėra vedantysis komitetas, vis tik eina kalba apie transporto srityjį. Pereitos savaitės ministrų taryboje mes sutarėme dėl tarybos teksto, kalbant apie jūrų įrangos direktyvą. Čia mes bandome harmonizuoti tam tikrus e, standartus, kurie reglamentuos įrangą laivuose. Ši direktyva e, turėtų skatinti e, tolesnį tokios įrangos rinkos plėtimasi ir e, numatyti tam tikrą e, ženklą, kuris bus e, dedamas ant įrangos, kurie atitiks e, ES standartus. Ji bus, ta ženklas bus panašus į dabar galiojantį CE ženklą. Arijos e, vienas iš prioritetų e, buvo platesnis ekonomikos augimas, e, Mes tam skyrėme e, gegužės mėnesio susitikimą Galway mieste ir jame aptarinėjome e, valstybių esančių prie Atlanto bendrosios plėtros galimybėmis. E, svarstėme taip pat jūrų erdvinio planavimo direktyvos klausimus Ir dabar e, pirminkančiai Lietuvai teks e, renktis e, diskusijoms su e, komitetu. Kalbant e, apie e, erdvės e, dalykus, e, tai mes esame pasiekę pažangos, kai kalbama apie ES reglamentus dėl Galilėjo ir EGNOS, finansavimo. E, šią problemą svarstė ITRE komitetas, bet e, ji yra taip pat svarbi ir transportui. E, šio reglamento tikslas yra numatyti naują finansavimą ir valdyseną dviems Europos palidovinės navigacijos programoms - Galileo ir EGNOS. Mes E, taip pat pereitą e, savaitę e, taryboje sutarėme dėl komisijos naujo reglamento dėl įvykių fiksavimo ir tai prisidės prie aviacijos saugos užtikrinimo. Pagal prognozes e, iki 2030 metų e, oro e, bendrovių skrydžių turi padvigubėti ir vadinasi, kad aviacijos saugumo sistema turi priderinta prie to. Ir Lietuvai teks pastumėti šį pasiūlymą į kitą etapą. Taigi Lietuva e, šį pasiūlymą perkels į kitą etapą ir aš esu tikras, kad jūsų pranešėja, ponė Deveirak, yra e, panašiai nusiteikusi e, galvojant apie šio reglamento svarbo. Mes taip pat pradėjome diskusijas pereitą savaitę. E, dėl e, komisijos naujojo pasiūlymo susijusio su e, oro keleivių teisėmis. E, mes turime, tarp kitų dalykų, atsižvelgti taip pat į tam tikras finansinės implikacijas oro linijoms. Šiame pasiūlyme stengiamasi eliminuoti tam tikras uh, E, neaiškės e, vietas e, dabartiniuose teisės aktuose, kurie neleido nuosekliai taikyti standartus, taikant šiuos teisės aktus. Taip pat numatyta detalesnės taisyklės, apibrėžiančios jau dabar egzistuojančias teisės, tokias kaip teisė į informaciją, teisė į pagalbą ar kompensaciją. E, pereitos savaitės e, komisijos pasiūlymas e, dėl vieningo Europos dangaus dėja buvo pateiktas per vėlai, kad mes galėtume pasiekti čia kokios nors pažangos, bet mes žinome, kad tai yra visus labai dominantis rytis ir mums visiems teks intensyviai dirbti ateityje. Kalbant apie mm, Europos piliečių, metų e, kontekstą. E, jis mūsų darbė ypatingai atsispindėjo ir aš esu tikras, e, kad ir pirminkiaujantį Lietuvą perims šią temą puikioje padėtyje. Mes pradėjome dėrybas su taryba dėl dar vienos svarbios dosie, tai yra švario, e, švaraus kūro transportui direktyvos. E, čia ypatingas dėmesys e, skiriamas tokiems dalykams kaip elektromobilių infrastruktūros plėtra. Taryboje yra tam tikrų nuomonių skirtumų dėl šio pasiūlymo. E, tame tarpe ir dėl numatytų laiko terminų ir dėl pasiūlymo priedų. Taigi yra dar daug klausimų e, dėl standartų ir technologijų, kuriuos reikės dar spręsti. Aš e, žiūriu į šį pasiūlymą kaip į labai svarbų ir žinau, kad jūsų pranešėjas, ponas Fidanza, taip pat stengiasi kuo giliau iš E, analizuoti šį pasiūlymą ir pateikti savo pasiūlymų. E, turbūt e, džiaugsitės išgirdę, kad mūsų partneriai iš Lietuvos taip pat ketina e, šią temą laikyti prioritetinę jiems pirmininkaujant. Yra ir kitų dosijai, e, kurias e, mes kontroliavome, tačiau ne visur mums pasisekė pasiekti pažangos. Taigi, kai kalbama apie oro uostų paketą, e, nors e, trys elementai šio paketo ir buvo pateikti iki pereitų metų gruodžio mėnesio, parlamento pozicija buvo neaiški iki pat e, balandžio ir čia mums nedaug ką pavyko pasiekti. Keletą žodžių pabaigai dėl turizmo, kiek e, suprantu, tai jūsų kompetencijos svarbus elementas. E, turizmas e, iš tikrųjų prisideda prie užimtumo ir ekonominės veiklos visoje sąjungoje. Ir e, mums pirmininkaujant pavyko pasiekti pažangos įgyvendant kozmę programą, kuri e, pripažįsta turizmo sektoriaus svarbą. E, kaip e, augimo ir darbo vietų kūrimo variklį. Mano kolega Richardas Burtonas, e, kuris atsakingas už užimtumą, e, buvo atsakingas už šį dosiją. Balandžio mėnesį surengėme labai įdomią konferenciją E, turizmo klausimais, e, kur bandėme aptarti tokius dalykus kaip e, paveldas ir galimas paveldo panaudojimas turizmo sektoriuje. Tad tiek trumpai apie mūsų padarytus darbus. Mes iš viso susitarėme dėl, e, su parlamentu dėl šešių transporto dosie ir pasiekėme penkis e, politinius susitarimus su taryba. Esu tikras, kad e, Lietuva perims šią estafetės lasdelę sėkmingai ir toliau sėkmingai dirbs. Aš taip pat džiaugiuosi puikiu bendradarbiavimu su atitinkamu e, parlamento pranešimų autoriais. E, labai noriu padėkoti taip pat ir komiteto sekretoriatui už jų profesionalę paramą. Dėkui. Yeah, thank you very much in, indeed. Before I... Labai ačiū. Prieš uh Kreipdamasis į koordinatorius, aš noriu, kad protokole būtų pažymėta, jog aš dėkoju Jums ir Jūsų sekretoriatui, taip pat Jūsų nuolatiniai atstovybei. Taip, diskusijos buvo labai gyvybingos, bet galiausiai mes pasiekėme tai, ko norėjome. Aš įsivaizduoju, kad taip e, vyks ta visuomet, ypač e, kai nedidelė tokia valstybė kaip Airija. E, pasitelkia dar Šiaurės Airijos pajėgas ir bando pasiekti viską, ką gali. Taigi aš dėkoju pirmininkaujančiai valstybei ir atstovybei. Ir dabar suteiksiu po tris minutės visiems pranešėjams žodį, poniai Tikau ir kitiems. Ar dar kas nors norėtų? Priekim, pirmiausia, Matiju. Trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, taip pat ačiū už šią ataskaitą, būdamas Belgijos atstovu. Galiu patvirtinti, kad jūs tęsite mažų šalių didelės sėkmės tradicijas. Ypač Europos liaudės partijos vardu noriu Jums už tai padėkoti, Jūsų komandai. Taip pat Jūsų programa buvo iš tiesų plačių užmojų ir nelengvais laikais sugebėjote ją tinkamai įgyveninti. Bent jau mums parlamente susidaro įspūdis, kad uh, taryba norėtų daugiau klausimų išspręsti savo valstybėse, o ne Europos lygmenių, jūs to tarpu elgėtis kitaip ir manau, kad verta tą pabrėžti, ypač šiuo metu, kuomet girdime tiek daug neigiamos informacijos. Mano sritis yra transeuropiniai tinklai ir infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Mes tikimės, kad šie projektai bus įgyveninti tinkamai. Mano vertinimu, Būt artimiausių metų transporto sričiai judumui ir visai Europos ekonomikai jūsų e, įdirbis tikrai pasitarnaus. Ketvirtas geležinkelių paketas taip pat turėtų būti atitinkamai vertinamas, jeigu geležinkelio sritis galėtų pasiekti tų rezultatų, kurių iš jos mes laukiame, tai būtų galima sukurti daugiau darbo vietų tenai, pagerinti žmonių judumo situaciją ir mes siekime, kad būtų patvirtintas toks ketvirtas geležinkelių paketas, kuriame būtų užtikrinta technologijų sąveiką, jeigu tai nebus padaryta, tai patvirtinti teisės aktai galbūt bus mažiau naudingi. E, parlamentui dėl e, aviacijos e, kilo tam tikrų problemų dėl leidimosi laikų, dėl triukšmo, dėl antžeminių paslaugų. Tačiau dar kad noriu pabrėžti, kad jūs dėl to nekalti esate galbūt geriau jums būtų reikėję laikytis pirmies pozicijos dėl vieningo Europos dangaus, užuot teikus naujus pasiūlymus vien dėl to, kad kai kurios šalis nesilaikė prieš metus prisimtų įsipareigojimų, juolab, kad aviacijos srityje mes siekiame būti veiksmingesni, ekologiškesni ir apskritai priimti prasmingesnius sprendimus ir tarybai jūs atitinkamus pasiūlymus esate pateikę ne kartą. E, tačiau mes turime užtikrinti ir savo priimamų sprendimų įgyvenamumą, e, testinumą. Kalbant apie jūrų transportą, jam skiriate nemažai dėmesio savo programoje e, ir atkreipėte dėmesį į svarbias problemas, kurias, į kurias atkreipėte dėmesį ir kitose sritise. Noriu padėkoti Jums dar kartą už atliktą darbą, taip pat ir savo kolegų vardu, kurie kalbės vėliau. Ponas Alkadrauju kalbės tris minutės socialistų demokratų vardu. Ačiū pirmininkai, dėkoju už per pastarosius mėnesius atliktą darbą ir e, jūs dar turite šiek tiek laiko iki pirmininkavimo pabaigos ir tikiuosi, kad išnaudosite šį laiką veiksmingai, ypač e, siekdami daugiau pažangos e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės projektą gyvendinant, nes dar numatyti trilogo posėdžių. Tikiuosi, kad dėl tinkamų pasiūlymų bus susitarta, taip pat ir dėl transporto infrastruktūros TNT bus patvirtintos gairės. Tačiau yra dar vienas svarbesnis dalykas, būtent susijęs su finansiniais ištekliais, tai yra kiek lėšų ES numatys skirti atitinkamos investicijoms į infrastruktūros projektus. Todėl mes tikimės, kad tiek jūs, tiek kolegos darysite spaudimą valstybėms narėms tam, kad šis finansavimas būtų kuo didesnio masto. Bet kolegos e, kalbėjo apie daug teigiamų aspektų nuiktų per jūsų pirmininkavimą, tai yra e, tachografų teisės aktai, e, kitos rytis susijusios su kontrolės pagerinimu transporto srityje. Tačiau manau, kad reikėtų siekti daugiau pažangos pirmiausiai oro susisiekimo srityje. Teisingai minėjote, kad e, šioje srityje buvo šiek tiek vėluojama ir parlamentas savo ruoštų vėluoja dėl to, kad gavo per vėlai arba šiek tiek pavėluotai darybinius įgaliojimus. Taip pat ir taryba savo ruoštų vėluoja dėl keleivių teisų pateikti yra svarbus pasiūlymai šioje srityje, taip pat tikimės pažangos ir tikimės, kad artimiausių metų keleiviai turės daugiau aiškumo susijusio su jų teisėmis, tam būtina patvirtinti aiškius paprastus teisės aktus dėl vieningo Europos dangaus. Parlamentas ilgą laiką apgalėstauju dėl to, kad negyvendinami prisimti įsipareigojimai ir aš norėčiau paraginti šią srityje siekti apčiuopiamos pažangos. Aišku, galima čia išvelgti ir pasiekti daug privalumų pramonį, tačiau reikia nepamiršti aplinkos ir e, vartotojų. Jūs kalbėjote apie ketvirtą gelžinkelio paketą. Mes sieksime nešti savo konstruktyvų indėlį, kad būtų susitarta būtent ir šioje srityje ir būtų galėtų atsigauti geležinkelio transportas. Pone Maisner, ačiū pirmininkė, ačiū ministrui už pirmininkaujančios šalies darbų nuveiktų pristatymą. Norėčiau padėkoti pirminkaujančiai Airijai. Jūs nesate didelė šalis, tačiau tikrai esate sukaupę didelę patirtį sprendžiant Europos reikalus ir tą labai jautėme per trilogo posėdžius. Taigi dėl to būtų galima. E, Teigiamai vertinti jūsų pirmininkavimo rezultatus, nes pasiekta buvo nemažai. Aš aišku kalbėsiu apie tos pačius dalykus, e, kurie mums visiems rūpi. Tai yra Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, tai trans, transporto tinklai. Ir iš tiesų galbūt pirmą kartą per jūsų pirmininkavimą pavyko pasiekti bendro sutarimo per trilogo posėdžius, taip pat kalbant ir apie finansavimą. Uh, Taigi pasibaigus trilogams iš tiesų optimaliausia būtų užtikrinti kuo didesnį finansavimą e, daugiametėje finansinėje programoje visiems patirtiems projektams. Ketvirtasis geležinkelių paketas taip pat susijęs su, e, su europiniu lygmeniu mm. e, ekologiškas e, kūras, e, kitos rytis, kuriuose Lietuva turės tęsti jūsų pradėtus darbus. Aišku, ne viskas, e, ko parlamentas pageidavo, buvo patvirtinta, tačiau puikiai suprantu, kad jūs negalite viršyti suteiktų darybinių įgaliojimų, nepaisant to, kad mes pageidautume iš tarybos pusės galbūt šiek tiek daugiau lankstumo nei jo sulaukėme ar nei jo matėme. Dėl jūrų transporto srities man šis rytis rūpi ypatingai, nes aš esu Šiaurės Vokietijos pakrantis, jūs kalbėjote apie Blue Grove strategiją e, dėl uosto valstybės kontrolės. Panas Simpsonas buvo mūsų darybininkas jūrų transporto tvarkos jau pradėjo diskusijos prasidėjo diskusijos, aš dalyvauju šiuose darybose, taigi būtų įdomu sužinoti Airijos poziciją dabartiniu metu, aišku, galbūt daugiau. Tai išgirsime ir vėliau. Na ir paskutinis rytis yra oro e, transportas. E, gaila, kad nepasiekime pažangos dėl oro uostų paketo. Ir tas e, bendrasis Europos dangus Single European Sky, dėja taip pat šis projektas įstrigęs, žinau, kad ne dėl Airijos, o dėl Vokietijos kalties taip yra. Ir e, kaip minėjo Matijų Groš, jeigu jau prisimti, yra įsipareigojimai atitinkami, reikia juos įgyveninti, mums reikia sukurti vieningą bendrą Europos oro susisiekimo erdvę. Žaliųjų frakcijos vardu panas Krameris. Trys minutės, ponė ministrė, ačiū už jūsų rezultatų pristatymą. Puikiai žinome, kad atstovaujate visai tarybai, o ne vien pats savo ar ne vien Airijai, nepaisant to esame patenkinti jūsų nuveiktais darbais, tačiau yra ir tam tikrų trūkumų, buvo minėtas jau bendros oro erdvės problema. Aš taip pat esu Vokietijos atstovas ir kai kurios šalis dėl naujų patvirtintų teisės aktų galėtų turėti tiek ekonominės naudos, tiek skurti daugiau darbo vietų, tiek ekologinė prasme daugiau nuveikti ir ta situacija nauja būtų primtina visiems, tačiau nieko nėra daroma. Mes negalime patvirtinti įstatymų ES, kuris būtų pasitikima, jeigu po to jie nėra įgyvendinami ir kaltė dėl jų neįgyvendinimo yra verčiama, neprisimama savo, o verčiama kitiems ir tai žlugdo ES prestižą ir taip elgtis negalima. Tai aš noriu kreiptis ne tik į e, Vokietiją, tiek į kitas šalis, kurios boikotuoja atitinkamus priimtus sprendimus, nes FAPS nes reikia imtis veiksmų šioje srityje ir pajudėti iš aklavėtis. Kitas mano pastebėjimas susijęs su transeuropiniais tinklais ir infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, remdamiesi. Mm, pastarosios finansinės perspektyvos patirtimi mes manėme, kad transeuropiniams tiklams reikėtų 20 milijardų eurų, taryba sumažino šį finansavimą 8 milijardais, tačiau nebuvo atsisakyta nei vieno projekto priešingai, kai kurios šalis arba Vokietijos federalinės žemės pradėjo skūstis, kad turi nepakankamai lėšų ir pradėjo reikalauti ES papirdomos paramos, nors prieš tai bendras finansavimas buvo sumažintas trešdaliu. Taip e, sistema bendra neveiks. Taip pat ir laiko spaudimas yra didžiulis ir galutiniai terminai iš tiesų buvo super optimalūs, švelniai noriu pasakyti, nes dokumentai buvo atsiunčiami galbūt sprendimų prieimimo išvakarėse ir taip tikrai negalima dirbti. Aš suprantu, kad Airija per savo pirmininkavimą norėjo baigti spręsti šį klausimą, tačiau noriu pasakyti, kad vadovaujantis asmenys, kurie vadovavo daryboms dėl transeuropinių tinklų ir dėl infrastruktūros tinklų saugimo priemonės nusipelno tačiau didžiausios, didžiausių pagirimo žodžių. Tačiau mes neturėjome pakankamai laiko, kad galėtume tinkamai įvertinti projektų paraiškas. Tačiau parlamentas nenorėjo daugiau projektų dėl to, kad e, nebuvo skirima pakankamai lėšų, tačiau taryba kiekvieną dieną pateikdavo naujų pasiūlymų ir galiausiai e, buvo E, patikti pasiūlymai dėl 27 svarbiausių ES uostų, e, kai kurių pavadinimų aš apskaitai netgi nesugirdėjęs ir jau turėjo būti įtraukti į bendrus finansavimo projektus ir parlamentas, čia turiu e, galbūt apdairiau žodžius pasirinkti, tačiau manau, kad taryba čia elgėsi netinkamai, nedrausmingai ir mes ateitie negalime taip elgtis. Taigi, projektų buvo patvirtinta per daug ir bent jau jeigu 10 procentų jų gyvenysime, tai galėsime džiaugtis rezultatais, turėdami omenyje, kad mes neturime pakankamai lėšų, ponė Foster. ECR uh, e, frakcijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū pirmininkančios valstybės atstovų už atsiskaitimą. Aš pasikalbėsiu apie tai, apie ką tik kalbėjo Michael. Uh, E, valstybės narės, kad ir kuri iš jų pirmininkautų, išsikelia labai daug tikslų ir kartais jos nori gyvendinti daugiau negu įmanoma. Turbūt būtų lengviau, jeigu jos apsiribotų mažesnių projektų skaičiumi, nes kitaip darbo krūvis pasidaro per didelis ir vyriausybė, ir sekretoriatui. Toks turėtų būti bendras darbo principas. Man patiko tai, kad Airija pirmininkaudama akcentavo verslo reikšmę transporto sektoriuje. Žinoma, mes negalime aptarti šiandien visko, bet e, turime sveikinti tą faktą, kad taryba susitarė dėl tachografų kelių transporte. Sunku buvo dėl to padaryti ir mano nuomonė labai svarbu, kad tai buvo padaryta, rytoj mes patys dėl to balsuosime. Taip pat aš kaip e, Sky and Space parlamentinės e, intergrupės vadovė džiaugiuosi, kad jums pavyko susitarti dėl Galilėjo ir EGNOS projektų. Dabar turime e, labai svarbių prieimimų didžiuliai kosminiai erdvėjai, kurią mes e, galime e, reglamentuoti. Mes e, matome, kad e, De aviacijos rytyje yra pasiekta labai svarbių sprendimų, tai yra naudinga ir Airijai, ir Junktiniai karalystė, ir visoms valstybės narėms yra nuskurtyti, nustatyti teisės aktai, kurie nėra per daug reglamentuojantis, bet pakankamai geri. Ir dabar perinu prie vieningos oro erdvės. Aš tikiuosi, kad jūs nenaisite per toli ir apsiribosite tik tai vieningų Airijos dangumi. Aš pati esu rengus atitinkamų pranešimų. Aš mačiau, kad yra kalbama Europoje apie funkcinius tokius blokus danguje mes turim suprasti, kas atneša daug naudos mums visiems ES, kas yra naudingiausia. Negalime leisti, kad būtų pagrobiami lėktuvų, e, būtų tiesiog perimamos lėktuvų problemos ir uh, um, perkeliamos į nacionalinę erdvę, kaip kad buvo, pavyzdžiui, Prancūzijoje praėjusią savaitę. Mes turim suprasti, kad Europoje yra ginama aukšto lygio technologija, kuri gali būti parduodama visose valstybėse narėse. Valstybės narėms pats laikas atsibusti ir suprasti, kas iš tiesų vyksta. Todėl aš labai remiu jūsų poziciją šiuo klausimu. Ir dabar pernu prie oro uostų paketo. Mano nuomonė iš esmės buvo tokia, kad tokio paketo niekada nereikėjo. Visi mes švaistome tik laiką. Uh, laiko tarpsnių direktyva, slots direktyva, e, labai gera, mes visi aiškiai žinom, kaip kas veikia, visi žinom, kaip kas veikia, koordinatoriai jautė tam tikrą spaudimą, bet jie turi būti nepriklausomi žmonės ir to spaudimo jiems nereikia. Ta patį galim pasakyti apie triukšmo direktyvą. Ikea taisyklėmis vadovavomės, taikėme subalansuotą požiūrį, bet ir čia tas pats e, rezultatas. Labai lietai šitą padarėme, bet nieko ypatingo. Dėl krovinių tvarkymo matėme, kiek problemų Frankfurte iškilo, kai sustreikavo krovinių tvarkytojai. Aš nenorėčiau, kad valstybėse narėse kitose tokių problemų iškirsų. Europos komisija supranta, kame yra problemos esmė, mes įsistengėmės liberalizuoti tas paslaugas. Niekam iš tiesų nelabai rūpia, ar jūs išspręsit šias problemas ar ne. Ir dabar aš perinu prie baigiamųjų pastebėjimų. Kai kalbame apie 261 keleivių teisės. Čia reikėjo šiek tiek e, išaiškintumėt esamą padėtį vulkaninių pelenų ir kitų panašių dalykų. Tai yra kvit po prokvo atvejais. Mes nenorim e, nusileisti verslui, Mes e, žinom, kad yra oro vežėjų, kurie dirba labai gerai ir keleiviai yra labai patenkinti, todėl mūsų priimami reglamentai turi būti labai subalansuoti ir vertinti visų interesus. Bet bendrai ECR frakcijos vardu aš Jums dėkoju už visą padarytą darbą ir rinkiu geriausios kloties. Aš tikiuosi, kad mes ateityje palaikysim ryšį. Dvi minutės poniai Tikau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų irgi noriu padėkoti pirmininkaujančiai valstybei už, e, prisista, už pristatymą. Ir norėčiau pakalbėti apie takografų, skaitmeninių takografų reglamentą. Noriu pasinaudoti šią progą ir padėkoti pirmininkaujančiai Arijai e, už tai, kad taryboje e, buvo tiek daug dėta pastangų stengiantis tas dėrybės užbaigti. Taip pat esu dėking, dėkinga Jums už uh, E, testa jau ketvirt, per ketvirtą pirmininkavimą darbą. E, Airijos ryštingumo, atsidavimo dėka buvo šis dosie labai pozityviai traktuojamas ir pagaliau mes pasiekėme susitarimą. Noriu visų pirma padėkoti E, jūsų nuolatinės atsovybės e, darbuotojams, pirmiausiai Anne-Marie Smith. Taip pat esu dėkinga šešėliniams pranešėjams, fra, parlamento frakcijų sekretoriatui. Esu dėkinga ir transporto komiteto žmonėms. Aš manau, kad mūsų pasiektas susitarimas yra geras, todėl aš galiu iš viso širdies e, pasveikinti jūs ir padėkoti už tai, kad taip ryštingai dėrybas vykdėte ir pagaliau sugebėjote užbaigti šį dosiją, kuris buvo ir techninių, ir politinių požiūrių labai sudėtingas. Nelengva buvo dėrėtis, ačiū. Much, Dėkui. Dvi minutės ponui Kumutsakos. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau e, pasveikinti Jūs, ponė ministrė, atvykus į Europos parlamento transporto komitetą. Ir taip pat e, noriu pasveikinti Jūs dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, viskas rodo, kad e, Jūsų pirmininkavimas transporto srityje buvo labai sėkmingas. Na ir antra, taip kaip Jūs pirmininkavimui vadovavote, e, rodydami pagarbą Europos parlamento vaidmeniui. E, ir bendradarbiavimas e, su Europos parlamentu, kalbant apie gairias e, įvairių dokumentų rengimą tinklų srityje buvo pavyzdinis. Aš norėčiau paminėti taip pat e, Maiklą Harperį ir Moniką Wallis E, du asmenys iš mano frakcijos, e, kurie labai daug prisidėjo prie gero bendradarbiavimo. Kalbant apie gairias dėl europinių tinklų, čia mums pavyko pasiekti susitarimą. Ir tikimės, kad dabar ateityje mums jau nebeiškils jokių surprizų ir kad e, pavyks pritarti tam dokumentui plenarnėme posėdėje. Transporto tinklai iš tiesų yra, ko gero, pats konkrečiausias pastarųjų metų Europos lygio vystimosi projektas, prisidėjęs prie ekonomikos augimo, prie darbo vietų kūrimo. Ir, žinoma, tos gairės bus labai ambicinga tuščia, dekla, tu, tuščia deklaracija, jeigu joms nebus užtikrintas finansavimas. Tad e, mes tikimės, kad e, sugebėsite užbaigti e, šį reikalą ir pasieksite sutarimą. Žinoma, eina kalba apie tekstus, dėl kurių reikia dar daug kalbėtis ir, žinoma, Dėl jų e, reikės taip pat tartis ir dirbti ir ateityje. Dabar žodis ponui Higgins. E, dėkuoju, ponė pirmininkė, e, išklausę ministro ir kitų pasisakiusių, galime daryti išvadą, kad pastarėjai šeši mėnesiai buvo puikaus darbo mėnesiai, pirinkianti valstybė puikiai padirbėjo, airija yra nedidelė, šalis, tačiau e, jau septintą kartą pirmininkavo Europos Sąjungoje, tad e, sugebėjo pasinaudoti savo sukauptą <clears throat> patirtimi. E, priimta daug sprendimų dėl uosto valstybės, dėl vėliavos valstybės, dėl kitų dosje. Yeah Ir e, kaip jau buvo paminėta, čia prisidėjo e, kolegos ne tik iš mūsų komiteto, bet ir iš kitų komiteto, e, komitetų. Jūs turbūt puikiai suvokėte, kad šešėliniams pranešėjams tenka gana didelė darbo dalis O kalbant apie e, skaitminį tachografų dokumentą, iš tiesų nesugebėjome pasiekti visko, ko norėjome, bet e, esame pažengę daugelį sričių. Tad apskritai kalbant, e, jūs puikiai padirbėjote, noriu jūs pasveikinti. Na ir aišku, kad e, mums e, labai svarbu Lietuvos transporto ministrui ponui Sinkevičiui, e, ko geriausias kloties, jis perėmė labai ambicingą, labai sudėtingą testinų darbų portfelį, taigi puikiai padirbėjote, ponė ministrė, sveikinu Jūs dar kartą. Dėkoju ponui Higginsui. Norėjau jau taukštelti plaktuku, bet jūs savo pasisakymą laiku užbaigkite. Komisijos atstovė. E, dėkoju, ponė pirmininkė, ir aš noriu pasinaudoti progą ir padėkoti pirmininkaujančiai Airijai, jos ministrui ir jo bendradarbiams, kurių trys e, čia dalyvauja. E, norime Jums padėkoti ir pasveikinti su pasiektą pažangą, pradedant nuo TNT paketo. Iš tikrųjų, Jūsų indėlis e, siekiant sutarimo tarp dviejų teisėkuros institucijų buvo nepaprastai svarbus. 2004-aisiais, beje, taip pat e, pirmininkaujant Airijai jums teko siekti sutarimo dėl e, anuometinio tent paketo. E, yra pasiekta pažangos ir kitose srityse. Dar liko porą savaičių jums padirbėti. Norime paraginti jūs pasiekti sutarimą dėl MLC, dėl tachografų, e, dėl e, kitų dalykų transporto ministrų taryboje. Jūs esate pasiekę nemažai pažangos. E, už Taip pat galime jūs e, su tuo pasveikinti. Airija pademonstravo, kad ir maža valstybė pirmininkaudama taryboje gali pasiekti daug pažangos ir mes norėtume jums palinkėti kuo geriausios kloties e, ir e, pasiekimų ir lauksime kito jūsų pirmininkavimo. Dėkoju. Komisijos atstoviai prieš suteikdami žodį ministrui pasakysiu, kad pas mus atvyko uh, lankytojų grupė, kurią pakvietė ponė e, Barbara Weiler. E, labai tiksliai neištarsiu Vokietijos žemės, iš kurios jie atvyko. E, jie visi yra transporto darbuotojai, tad mes sveikiname jūs visus atvykusius į transporto ir turizmo komitetą. Iš tikrųjų, e, sveikinu Jūs atvykus čia, o dabar, ponia ministrė, gal norėtumėte sureaguoti į mūsų komiteto narių pastabas. E, aš kaip e, šio komiteto pirmininkas turiu pripažinti, kad būtent pirmininkaujant Airijai mes sulaukėme pačių efektyviausių atsakymų į užduotus klausimus. Labai ačiū. Aš turiu pasakyti, kad pirmininkantys šalis labai dėkoja Jums visiems už komplimentus. Nuo pat pradžios ponas Groš sakė e, šitą apie geležinkelio paketą. Jis norėjo e, užtikrinti, kad paketas būtų iš tiesų deramas ir aš galiu pasakyti, kad mes tam tik pritarėme. Uh, Aš e, manau, kad buvo prasminga pradėti nuo techninės pusės e, saveikumo principo. Aš žinau, kad pirmininkaujantį Lietuvą e, pereis prie saugumo ir agentūros reglamento ir manau, kad svarbu bent jau techninę pusę buvo sutvarkyti, per, kad per šią parlamento ir komisijos kadenciją būtų viskas, kas reikalinga užbaigta. Ponas Alkadravi kalbėjo apie tai, kad rytoj vyks trialogo posėdis, e, kitą savaitę ar dar vėliau E, pokalbiai, diskusijos ir trilogai tęsis, nes sutarimą tikrai norime pasiekti. Dėl oro uostų paketų mes nesiūlome pradėti dėrybės per paskutinės mūsų pirmininkavimo dienas, jau Lietuvai paliksime tą, bet aš žinau, kad jie galbūt iškels keliaivių teisės kaip prioritetą. Matau, kad mes visi sutarėme, kad tas dokumentas turi daugiau įtakos Europos piliečiams negu dabartinis oro uostų paketas. Pone Maisner ir ponas Alkais Dravė ir ponas Kamusakos kalbėjo apie daugiametę finansų perspektyvą ir apie tai, kokio poveikio tai turės e, CEF e, priemoniai. E, žinoma, tai tiesiog nuo manęs nepriklausys, bet aš galiu pasakyti, kad mūsų ministras pirmininkas uh, E, nori, kad būtų užtikrinta e, derama, deramas finansavimas transportui, energetikai ir aš savo ruoštų galiu pasakyti, kad lankstumas turi būti pritaiktas Europos biudžete kad būtų rangdama pakankamai lėšų CEF priemoniai. E, tai yra ne tik mano noras. Pone Maisner kalbėjo apie pakrančių valdymą ir E, buvo sakoma, kad reikia siekti kuo daugiau pažangos tuo klausimu. E, dėrybos prasidėjo iš karto, kai tas dokumentas buvo priimtas komisijoje. Taryboje buvo išreikštos skirtingos nuomonės, kartais girdėjome daug entuzijazmo, bet daug valstybių narių e, išreiškė susirūpinimą dėl proporcingumo, subsidiarumo principo. O Airija E, tiesą sakant, e, tų valstybių susirūpinimui pritarėme, stengiamės labai konstruktyviai elgtis, mes esame valstybė esanti saloje, turime labai ilgą pakrantę ir e, jūrų politikos integravimą į bendrą ekonomikos augimą mes vertiname labai rimtai. Ponas Krameris pasipiktino lietą pažangą, sprendžiant vieningo Europos dangaus klausimą sakoma, kad tai atneštų realios naudos visiems Europos piliečiams. Europos komisija e, tik birželio 12 dieną pateikė porą pasiūlymų, dabar jie yra nagrinėjami, realios galimybės juos aptarti taryboje dar nebuvo. Galiu didelę dalimi sutikti su ponė Foster. E, visiškai pritariu jūsų išsakytiems komentarams. Sakome, kad nereikia leisti, e, kad mus išmuštų iš vėžių uh, savanaudiški interesai. Matome pastarosiomis savaitėmis, kas dėjosi kai kuriuose valstybėse ir turim labiau rūpintis bendrai visų Europos piliečių e, reikalais. Dėl ten T. Ponas Kremeris išreiškė E, susirūpinimą, kad projektų galbūt yra per daug ir reikėtų aiškiau juos atsirinkti. Aš galiu pasakyti, kad valstybės narės pagal 172 straipsnį turi nuspręsti, kas yra svarstoma, kas ne. Ir pačios valstybės narės turi užtikrinti, kad išsirinktiems projektams būtų suteiktas finansavimas. E, kai reikia ieškoti papildomų papildomos parangos susidurėme su įvairiausiais sunkumais, bet e, iš esmės manau, kad turim sutelkti dėmesį į koridorius, į projektus per sienas ir į labiausiai e, intensyviai naudojamus kelius. Buvo kalbama apie skaitmeninį takografą. Čia, manau, yra pasiektas puikus rezultatas. Tikiuosi, kad jis bus įgyvendintas. Baigdamas noriu padėkoti parlamentarams už tai, kad e, paminėjo kai kuriuos airijos darbuotojus, ypač ponas, ponė Ann Smith ir kitus, ir kurie e, įvertino airijos pirmininkavimo metu labai daug pastangų dėjusių e, pareigūnų darbą. Aš manau, kad tie žmonės, sekretariatas, personalas labai daug prisidėjo prie sėkmės. Airija yra nedidelė valstybė, bet mes turime daug patirties Europos reikaluose, todėl spręsdami europietiškus reikalus mes vadovavomės ne savo nacionaliniais interesais, o bendrais europietiškais interesais. Aš e, kaip ministras taip pat noriu padėkoti mūsų personalui, mūsų sekretariatui ir noriu visiems E, dabar palinkėti geriausios kloties, įskaitant ir pirmininkauti per radėsiančiai už porą savaičių Lietuvai. And, uh, can we wish you... Labai ačiū. Noriu palinkėti Jums sėkmės per likusias dienas pirmininkavimo. Kaip žinia, lie... birželio pabaigoje Harijos pirmininkavimas baigėsi. Ačiū, kad atėjot šiandien ir suteikėt ir atsiskaitėte mums už savo pirmininkavimą. Mielai susitiksiu su jumis e, ir per likusią savo kadencijos dalį, kiek čia mums liko 12 mėnesių maždaug, ir aš galiu pasakyti, kad e, Airijoje e, yra tam tikrų apygardų, kurios yra pačios gražiausios, bent jau mano nuomonė, ir aš manau, kad jūs jas žinot ir perduokit linkėjimų jiems. Okay, colleagues. Kolegos. Teškime darbo tokio svarstymą. Tai yra tolesni veiksmai dėl teisėkurio įgaliojimo delegavimo. Turime du pranešėjus, panas Kūną ir panas Tilkadraui. Pristatys nuomonės projektą, kuris kalbėsite pirmasis, tu Werneri. <clears throat> Pradėsiu pristatydamas sudėtingas aplinkybės susijusios su deleguotais teisės aktais, transporto komiteto nuomonė bei jūri komitete rengiamą pranešimą dėl teisėkuros įgaliojimo perdavimo, delegavimo ir valstybių narių vykdomos komisijos naudojamos įgyvenimo įgaliojimais kontrolės. Įžangai noriu paminėti, kad pagal Lisabono sutartį likščioninė komitologijos procedūra buvo pakeista deleguotais ir įgyvendinamaisiais teisės aktais. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad įgaliojimų delegavimo srityje reikia žvelgti tik techninę, tačiau ne politinį lygmenį. Tačiau esminis klausimas iš tiesų yra susijęs su konkrečiais klausimais, kurie, dėl kurių įgaliojimai yra deleguojami komisijai ir kiek e, šis, su šių įgaliojimų laikotarpiu. Taip pat e, reikia kontroliuoti visą teisėkros procedūrą, stebėti, ar yra tvirtinami reglamentai ar direktyvos ir ne, nepaleisti iš akių tų įgaliojimų, kurie yra deleguojami komisijai, savai suprantama, kad atitinkami sprendimai turi taip pat ir politinį atspalvį, nes reaguotais teisės aktais komisijai yra suteikiami atitinkami įgaliojimai kaip vykdomai valdžiai siekiant, kad atitinkami patvirtinti teisės aktai būtų greičiau įgyvendinami, tai atitinka ir mūsų interesą, tačiau pagal E, Lisabos starties nuostatas, atitinkamų reglamentų ir direktyvų nuostatas. E, jomis remintis siekiama, kad e, teisėkurių įgaliojimai ir būtų deleguojami tik pasitelkus deleguotusius teisės aktus, tačiau reikia nepamiršti ir nemažiau svarbių teisėkuros procese aplinkybių. Tai yra pirmiausiai būtinybės aiškiai apibrėžti perduoj deleguojamus teisėkuros įgaliojimus, tai yra parlamentas ir taryba pateikia atitinkamus pasiūlymus dėl deleguotų teisės aktų ir visą laiką pagal nustatytą, e, per nustatytą laikotarpį gali pasinaudoti turimą veto teisę parlamentas ir taryba. Todėl mes esame laisvi atitinkamą sprendimą priimti. Parlamentas ir taryba be to turi teisę visapusiškai atšaukti priimtus sprendimus arba atšaukti suteiktus teisėkūros įgaliojimus ir e, galima būtų šią teisę pasinaudoti tais atvejais, kuomet būtų nustatoma, kad atitinkamas reglamentas ar direktyva nepadėjo pasiekti E, reikiamų tikslų atitinkamose valstybėse narėse. Taip pat taryba ir, ir parlamentas e, privalo dalyvauti rengiant atitinkamus teisės aktus, jų projektus teisės komitetas 10 ir 11 metais <clears throat> atitinkamai pagrindė e, šias nuostatas, remdamasis sutarties dėl ES veikimo 290 ir 222 straipsniais, buvo parengti atitinkami pranešimai, kuriuose e, nustatomi taisyklė, nustatomos taisyklės, principai ir kontrolės mechanizmai šių teisėkuros įgaliojimų delegavimo, taip pat pirmininkų, komitetų pirmininkų ir e, frakcijų pirmininkų suėgos patvirtino bendrasias gairias, pagal kurias deleguoti teisės aktai <clears throat> yra naudojami e, tik tai tais atvejais, jeigu yra atitinkama tinkamiems kriterijams, tai yra atitinkama 290 statys Europos Sąjungos veikimo e, straipsnio nuostat, stra, nuostatoms. Taip pat buvo patvirtintos papildomos taisyklės ir procedūrinės nuostatos, pagal kurias turi būti atliekama reguliari teikimų teisės aktų projektų peržiūra, tai, yra, tai veiktų ši sistema kaip šankstinio įspėjimo sistema, parlamentas paskirtų atitinkamų uh, komitetų, sekretoriatų darbuotojus, kurių pareiga būtų nuolat tikrinti, e, kokie deleguoti teisės aktai suteikiami komisijai ir koks galėtų būti jų poveikis e, ir šios patikros e, rezultatai turėtų būti pateikiami kas mėnesį, <clears throat> vykdant atitinkamą teisės aktų inventorizacija, mūsų nuomonė, ši sistema būtų primtiniausia, tinkamiausia parlamentui, siekiant įtraukti jį <clears throat> į e, vykdomosios valdžios veiksmų kontrolę ir tik tai šią sistemą vadovaujantis deleguoti teisės aktai galėtų būti taikomi. <clears throat> Kalbant apie E, pasirinkimą e, teisėjų kurių įgaliojimo delegavimo ar per deleguotusius ar per įgyvendinamosius teisės aktus jau e, pirminiu etapu reikia pabrėžti, kad galima pasinaudoti ir turimą veto teisę, todėl mes galime pritarti kolegos Sairio pateikimus pasiūlymams, nes <clears throat> iki šiol deleguoti teisės aktai e, perdodant e, įgaliojimus komisijai buvo pasitelkti 74 atvejus ir kolega Alkadrauja, manau, kad galės daugiau informacijos suteikti apie tai, kiek šios procesus buvo įtrauktas mūsų, tai yra transporto komitetas. Ačiū, pana Alkadrauja, žodis. Ačiū, pirmininkė. Čia kalba eina apie <clears throat> būtinybę įnešti šiek tiek daugiau aiškumo į vykstančius procesus, siekiant sustiprinti bendrą parlamento poziciją deleguotų ir gyvenamų teisės aktų atžvilgių. Tai buvo minėta, kad įsigaliojus Lisabono sutarčiai, Lisabono sutarčiai deleguoti teisės aktai dabar taikomi 74 keturiais atvejais, tačiau praktikoje tampa vis sunkiau įtraukti atitinkamą nuostatą į teisės akto projektus, arba komisija neranda tam galimybės, arba taryba priešinasi atitinkamiems pasiūlymams. Nepaisant to, kad pagal Lisabonos sutartį aiškiai apibrėžima būtinybė pateikti atitinkamą nuoroda, todėl mūsų dėrybininkai privalo nuolat e, to nepamiršti, nes priimant sprendimus dėl e, deleguotų arba įgyvendinamų teisės aktų negalime kalbėti apie techninio pobūdžio sprendimą, nes e, būtent šiais atvejais parlamentui yra suteikiama arba nesuteikiama veto teisė. Taigi politinių požiūrių šie klausimai yra labai svarbus. Transporto komitete, kaip visi žinote, egzistuoja pakankamai gera tradicija, kuomet komiteto nariams kas savaitę yra atsiunčiama naujausia informacija dėl komitologijos procedūrų. Tai yra E, komisijai tiek koordinatoriai, tiek paprastai komiteto nariai gali taip pat pateikti tinkamą informaciją, pasikeisti komisijos atstovus, svarstyti e, mums svarbių teisės aktų. Dažnai mūsų sekretariato darbuotojai taip pat parengia atitinkamą informaciją svarbiais klausimais e, ir E, pranešėjai, komiteto pirmininkai, bei sekretariato darbuotojai gali taip pat dalyvauti ir ekspertų posėdžiuose. Taip pat e, paskutinis pavyzdys susijęs su mūsų dviem pranešėjais, e, kurie gali imti skambinti prireikus pavojaus varpais dėl komitologijos procedūrų. <clears throat> Dėl laiko spaudimo yra sudėtinga patikrinti visus komisijos svarstamus teisės aktus, todėl būtina darbus atlikti laiku. Mūsų dėrybininkai, pranešėjai, šešėliniai pranešėjai dažnai susiduria su atitinkamomis problemomis, siekdami gauti reikiamą informaciją dėl deleguotų teisės aktų ir tuomet pasitelkiamas vienintelis sprendimas, bandant patalpinti kuo daugiau nuorodų iš juos aktus į atitinkamų teisės aktų projektus, tačiau tokiu būdu yra sumažinamas tų teisės aktų lankstumas. Tai mūsų nuomonė būtent į tai norėjome atkreipti didžiausią dėmesį. Ta nuomonė yra pakankamai trumpam nedidelės apimties, čia esame pasirengę išklausyti kolegų pasiūlymų ir įtraukti papildomus nuostatų. Pone Maisner, ačiū pirmininkė, ačiū vien pranešėjim, Venrikūn ir Seidui Alkadraui turiu pasakyti, kad iš esmės, net ne vis, visai ne iš esmės, bet visiškai pritariu pozicijai, nes deleguotų teisės aktų atveju mums uh, Pirmiausiai svarbu e, matyti, kokius įgaliojimus turi parlamentas ir prognozuoti, galbūt netgi ir neprognozuojamas technologinės naujovės ir jų taikymą ir apskritai e, atsakyti savo klausimą, ar parlamentas e, dėl turimų arba neturimų pajėgumų apskritai gali pasinaudoti visais turimais įgaliojimais. Žinome, mes galime iš anksto patvirtinti nuostatą dėl e, Putinos nuorodos. Deleguotus teisės aktus e, komisijos ir tarybos pasiūlymuose, tačiau turint omenyje, kad negalime nuspėti e, technologijų naujovė ateitie, turime pasilikti ir tam tikro lankstumo galimybę. Savame suprantama, kad tokie techninio pavadžio klausimai kaip e, kūno e, skeneriai yra labai svarbus e, visuomeniai, jautri juos reaguoja ir tikrai negalime leisti, kad sprendimai dėl tokio pabudžio sprendimai būtų priimami nedalyvaujant parlamentui, taigi galiu tik pritarti abiejų kolegų parengtiems pasiūlymams. Taip pat turime nepamiršti, kad E, patvirtinus Lisabonos sutartį, e, parlamento įgaliojimai ženkliai sustiprėjo, taigi kaip e, piliečių atstovai mes ir turime turėti galimybę dalyvauti svarstymuose vykstančiuose procesuose ir atitinkamai juose pareikšti žmonių nuomonėje atstovaudami ponas Krameris. Dėkoju ponios Lichtenberger vardu, taip pat pranešėjų už bendradarbiavimą kalbant apie deleguotus teisės aktus ir gyvenimus teisės aktus, teoriškai atrodo viskas paprasta, parlamento 754 nariai negali rūpintis visomis smulkmenomis, todėl turi deleguoti tinkamus įgaliojimus, tačiau čia ir prasideda <clears throat> problemos, nes nusvilus pirštus, po to jau bandoma susaugoti nuo to, kad ne, nenudegtų visa ranka. Ir aš manau, kad e, tokia yra komisijos pozicija ir mes e, iš tiesų nemanėme, kad po Lisabono starties įsigaliojimo taip būtų galima sumažinti parlamento teisės ir galės, kaip pavyzdį, galiu pateikti tinkamą teisės aktą dėl e, didelio ilgio vilkikų ir e, tai buvo geriausias pavyzdys, patvirtinęs būtinybę gauti atitinkamą informaciją e, parlamentų, užtikrinti skaidrumą, atsižvelgti į parlamentarų nuomonę. Žinome, mes nenorime priiminėti sprendimų dėl visų smulkmenų, tačiau bent jau turime žinoti, ar atitinkamas teisės aktas iš tiesų yra smulkmena, ar yra labai e, svarbus tam, kad e, galėtume taip pat prisimti savo atsakomybės dalį prieš rinkėjus. Pone Foster žodis. Dėkuoju, pirmininkė. E, keletas bendrų pastabų. E, neketinu jų adresuoti vien tik tai MUV generaliniam direktoratui. Tiesą sakant, daug žmonių Briuselėje klausia, kaip atsidūrėme šitoje situacijoje po Lisabonos sutarties įsigaliojimo. E, iš tiesų, komisija atrodo siūlo per nelik daug deleguotojų ir įgyvenimo aktų teisės aktuose. Jeigu generaliniai direktoratai neturi laiko e, tinkamai e, parengti e, esminio akto, e, tada jie nutarė palikti daugiau vietos e, e, deleguotiesiems ir įgyvenimo aktais, aktams. Mes žinome, kad mes labiau remtume deleguotusius aktus, tuo tarpu taryba linksta paremti įgyvenimo aktus, bet susidaro įspūdis, kad Perkeliant e, šias nuostatas e, susidaro mm, įspūdis, kad e, ne visada komisijos intencijos yra įgyvendinamas praktikoje. Tad mums reikia suprasti, kad ne visada galima pasitikėti komisiją, e, kad e, tais atvejais, kai laikas spaudžia, e, ji veiks teisingai. Dabar susidurime su situacija, kai spaudžiant laikui taip pat tarp tarybos komisijos ir parlamento yra pasiekiami toli gražu netobuli kompromisai Vadinasi, e, visą procesą reikia truputį giliau panalizuoti, nes jis turėtų būti tobulinamas. Volny. <coughs> Ponas Volny. Komisijos vardu e, norėčiau tik tai pasakyti, kad e, mes galime, e, kad e, dabar yra gera proga pasimokyti iš sukauptos patirties. Ta patirtis iš esmės yra pozityvi, kai kalbama apie naujosios sistemos E, įgyvenimą priimta maždaug 60 deleguotojų aktų ir e, tai nesukėlė kokių nors didelių problemų, rezultatai kol kas yra geri, bent jau nėra jokių prieštaravimų. Akivaizdu, kad e, teisėkurus darybose yra daug konfliktų ir čia komisija reikalauja remtis sutartimi, E, atskiriant e, įgyvendinimo ir deleguotusius aktus pasiremiant e, sutarties nuostatomis. Noriu taip pat padaryti nuorodą į skaidrumo problemą, kai kalbame apie gyvendinimo aktus, tai komitologijos reglamentas e, labai aiškiai nustato, kokia informacija turi būti paskelbta ir perdota teisėkuros institucijai pagal komitologijos procedūrą. Taip pat e, turime jau patirties dirbdami su deleguotaisiais aktais Ir kai komisija rengia deleguotojį aktą, tai ji tai daro konsultuodamasi konkrečiai su ekspertų grupėmis ir e, visa informacija ir visi dokumentai, kurie pateikiami ekspertų grupėms, akivaizdu, yra taip pat perdodami ir Europos parlamentui. Ir parlamentas e, gali reikalauti, kad ir jo ekspertai dalyvautų ekspertų grupių posėdžiuose. Taip pat viena pastabėlė dėl argumentų, kuriuos kas nuo karto girdime, kad e, tarsi stebima tam tikra e, komisijos e, savo galių infliacijos problema. Mums toks įspūdis nesusidaro ir viena iš priežasčių, kodėl toks pojūtis atsirado, galėtų būti tai, kad iki Lisabono sutarties E, egzistavo tam tikra praktika, kai e, nebūtinai kiekvienas įgalinimas buvo tiksliai apibrėžiamas, nes tokia e, buvo sistema dabar pagal Lisabono starties 290 straipsnį, kiekvienas bazinis aktas turi labai aiškiai apibrėžti kiekvieno mm, įgalinimo turinį, taikymo sritį ir tikslą. Taigi dabar tie dalykai yra daug detalesni ir dabar, e, kai kalbama apie įgalinimus, tai labai aiškiai matosi, kad jie padengia iš esmės tai, kas e, ankstesniais laikais e, slėpėsi po bendraisiais įgalinimais. Dėkoju, nežinau, ar pranešėjai norėtų pasakyti Labai trumpai. Dėkui, pirminkė, aš norėčiau e, raginti komisiją e, teikti daugiau e, deleguotojų aktų vietoj įgyvenimo aktų. Iš tikrųjų, kartais susidaro įspūdis, kad tam tikri dalykai yra labai techniniai, tuo tarpu, kada jie iš esmės yra svarbus ir politiškai, e, sakysim, kai kalbama apie geležinkelių sektoriaus rinkos atvėrimą. E, mane nustebino šiek tiek kriterijai, kada, e, e kurie nustatytų e, ekonominę pusiausvyrą. E, buvo palikti e, komisijos deleguotojų aktų sričiai, tuo tarpu, kai tai yra labai svarbus politiniai kriterijai. E, tai tik tai pavyzdys yra jų ir daugiau, tad turime labai e, atidžiai žiūrėti į tai, nes ateityje gali įvykti įvairių nesusipratimų. Labai džiaugiuosi dėl to, kad kolegos, kurie mums perdavė atitinkamų įgaliojimus dėl tinkamų klausimų e, yra suinteresuoti tuo, kad parlamentas ir toliau išlaikytų savo galės ir tik dėl praktinių sumetimų deleguotų teisėkuros įgaliojimus komisijai. Norėčiau už tai jums padėkoti ir Saidas jau minėjo, kad atsižvelgiant į šias aplinkybės būtina įvertinti poveikį ekonomikai, aplinkai bei e, miestų plėtrai ir tik e, šios veiksmus atlikus galime sulaukti pripažinimo Europos lygių primėms politiniams sprendimus. Ačiū, noriu priminti, kad pakeitimų tikimo terminas baigėsi birželio 19 vidurdienį. Balsuosime atrankomitete rugsėjo 5, teisės reikalų komitete spalio 14, o <clears throat> pakitimų teikimo terminas, kaip jau baigėsi, birželio 19 vidurdienį. Kitas klausimas, degalų kokybės direktyvos ir visnuojančių išteklių energijos direktyvos dalinis keitimas pranešė yra ponė Sabinė Vils. Labai ačiū. Po susitikimų su šešėliais pranešėjais praėjusią savaitę, kuris vyko Strasbūrė, dabar aš e, vertinu gautus pakeitimų pasiūlymus, e, devynis kompromisinius pakeitimus pasiūliau ir e, sulaukiau reakcijos iš skirtingų frakcijų, pasisakau už 5 procentų ribos išlaikymą, jos nedidinant Aš e, nemanau, kad e, prarasime programos pasitikėjimą, jeigu nepadidinsime šios e, aukščiausios vertės, ribinės vertės. Aš manau, kad siekdami padinti pasitikėjimą antros kartos biokūrui ir siekdami išvengti papildomo žemės paskirties keitimo. Mes <clears throat> turėtume laikyti šios pozicijos ir neturėtume dabar bandyti atliepti pramonės lūkesčius. Priešingai mes turėtume siekti e, pramonės paramos e, antros kartos biodegalams. Dėl kompromiso norėčiau pasakyti, kad bendrasis tikslas 10 procentų, kuris minimas 9 metų direktyvoje, nėra jo atsisakoma, o dėl 2 procentų tikslo taikomo antros kartos biodegalams, tai e, šio reklamo taip pat neatsisakoma, o šiaip e, pramoniai paliekama galimybė veikti taip, kaip iki šiol, išlaikant 5 procentų ribinę vertę, tai tačiau nereiškia, kad pramonė neturi teisės bandyti taikyti e, labiau e, aplinkai nekenksmingų technologijų. Aš norėčiau pramonį <clears throat> transporto komiteto atstovų paprašyti daugiau dėmesio skirti e, būtent šiam klausimui, siekiant e, sumažinti spaudimą, kurį šiuo metu patiria e, žemdirbiai ir maisto augintojai bei gamintojai. Tran komitetas jau pateikė atitinkamą nuomonę dėl elektros <clears throat> energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių siekiant <clears throat> geriau gyveninti e, ES 10 procentų tikslą pasitelkus e, specialiasias technologinės naujovės ir tokiu būdu mes galėtume įnešti didesnį indėlį į užsibrėžtų tikslų gyvenimą, taip kaip e, mums pavyko tą padaryti transporto srityje. Nekantri laukiu jūsų pastabų. Socialistų vardu kalbės ponė Virnu. <laughs> Merci, prezident. Ačiū pirmininkė. Aš pakeičiu Žil Barniu, kuris šiandien negalėjo atvykti, ir jis paprašė, kad aš perskaityčiau jo paliktą tekstą. Dėkuoju poniai pranešėjai Wills Nes e, man atrodo, kad Žiliui jo teks, jos tekstas labai patiko, jie kartu rengė, derino ir atrodo, kad nelieka jokių nesutarimų. Žil pateikė pakeitimų dėl trijų dalykų. Pirmiausia, reikia užtikrinti investicijas, kurios jau yra skirtos biologiniam kūrui, sumažinti sukt sukčiavimus e, biologinio kūro atveju ir remti e, atsinaujinančio kūro gamybos didinimus iki 2020 metų. E, antrajam punktui taip pat pateikė pakeitimų nuo 2015 iki 2014 e, metų yra siūlomas e, komisijos dokumentas patvirtinti. Jau Ir aš norėčiau taip pat pasakyti, kad e, yra siūloma nuo 2018 metų komisijos e, pasiūlytų skaičius padidinti. Ir ketvirtas ir devintas kompromisiniai pakeitimai pateikti. Man atrodo, kad čia jokių problemų nekils. E, antras kompromisinis tekstas dėl antro punkto antros dalies yra kalbama, taip pat 58 e, ir 59, ten yra kalbama apie biologinio kūro e, vaidmenį atsinaunančio energijos šaltinių atveju ir yra e, iškeltas dar vienas tikslas, kad iki 2020 metų išsikeltas tikslas biologinius degalus naudojantiems automobiliams būtų padidintas. EPP pasisako už prieš 5 procentų pirmosios kartos biologinio kūro panaudojimą ir matome, kad kol kas dar nėra pasiekta aiškios pozicijos. Žil mano, kad tų 5 procentų tiksla e, ateitis. Um, Kaži, ar galėtų būti paremta. Dėl trečio kompromisinio pakeitimo jis pakeičia uh, E, dauginimo koeficientus, kuriuos Europos komisija siūlo dėl antrosios e, kartos biologinio kūro. Antrasis koeficientas e, tampa pirmo koeficiento antruoju variantu. Be to mes kalbame apie E, galimo sukčiavimo problemų sprendimą, šią problemą plečiant, e, yra pateiktas pakeitimas, kurio tikslas yra 10 procentų planinio rodiklio siekti. Tai yra pagrindinis tikslas daugumos politinių frakcijų ir socialdemokratai ir tam pritarė. E, toliau, trečiajame kompromisinio pakeitimo straipsnėje yra kalbama apie skaičiuojama požiūrį, pasirinktas modelis turi būti realistinis, E, vertinant pirmosios kartos biologinį kūrą, e, dėl to mes galime pritarti. Šeštas kompromisinis e, pakeitimas, jis apima 2.3 priedą, Ten yra kalba apie medžiagas, kurios gali prisidėti prie tropinių miškų e, kirtimo didinimo. Ir e, suprantame, kad į šį e, punktą nėra įtrauktumas aliejus, nes jeigu mes skatinsime jo naudojimą, padariniai gali būti katastrofiški. Be to, mes kalbame apie geresnių alternatyvų ieškojimą. Septintas kompromisinis e, yra susijęs su penktąją konstatuojamoje dalimi ir yra kalbama apie Europos komisijos e, pozicijos dėl pirmosios kartos biologinio kūro silpninimą. Aš kalbu apie tą aspektą, e, kuris leistų pagalvoti apie subsidijas, bet to kalbame apie konkrečius įsipareigojimus dėl biologinio kūro ir mokslinių tyrimų biologinio kūro srityje. Jie neturėtų konkuruoti su moksliniais tyrimais maisto produktų srityje. Toliau, dėl šeštos konstatuojamosios dalies taip pat yra parengtas kompromisas. E, čia yra sakoma, kad daugiau dėmesio reikėtų kurti antrosios kartos biologiniam kūrui. Taip pat turėtų būti įtrauktas e, kalorifinis efektyvumas. Čia vėlgi yra kalbama apie pirmosios kartos biologinį kūrą, kuris turėtų būti nebesubsidijuojamas nuo 2020 metų, jo palaipsniui turėtų būti atsisakoma. Pone Bilbao, liberalų vardu. Sí, muchas gracias, presidente. Labai ačiū pirmininkė. Bendrai kalbant, aš norėčiau pasakyti, kad mes dėrėjomės su pranešėju, parengti du kompromisai ir su kuriais mes negalime sutikti. Mums nepatinka 5 procentų skaičius. Yra pateiktas mūsų frakcijos pakeitimas kuriame yra pasisakoma už 7,5 procentų skaičių. Paaiškinsiu, kaip masto mūsų frakcija. Mes galvojame, kad reikia ir toliau užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms, kurios investuoja Europos Sąjungoje. Pirmiausia dėl to, kad pati Europos politika juos ragino e, pereiti prie biologinio kūro, e, vadinamieji konvenciniai sustarimai tokie buvo, mūsų pakeitimas būtent su tuo ir susijęs. Kitas dalykas, e, kai kalbame apie 5 procentų skaičių, mūsų nuomonė tai reikštų privartinį biologinių degalų e, sumažinimą jo dalies sumažinimą. Ir skirtingai negu pranešėjas, manome, kad toks procentas uh, E, sulėtintų alternatyvių e, biodegalų e, pramonės raidą. Nes iš esmės mes pašalinam pasitikėjimą tuo sektoriu. Iš tiesų manome, kad reikėtų siekti alternatyvių biodegalų ateityje, tačiau turėtume užtikrinti teisinį tikrumą tiems biodegalams, kurie jau įsitvirtino pramonėje. Uh, E, dėl nepažangiųjų biologinių degalų. Mes manome, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tiems biodegalams, kurie gali būti gaminami iš atliekų. Atlikos gali būti pakartotinai panaudojamos. Tai atitinka atliekų hierarchiją, kurią mes nustatėme kitose praneš, parlamento pranešimuose. Dėl netiesioginės žemės paskirties e, pakeitimo Mes jau kalbėjom apie tai, kad e, miškai yra kertami, žemė yra naudojama kitams tikslams ir panašiai. 20 procentų Europos e, dirbožėmio šiuo metu yra nepanaudota. Biologiniams degalams mes naudojame tik tai 0,2 procentus visos e, pasaulio žemės ūkio paskirties žemės. Taigi, kai kalbam apie tai, kad bus kertami miškai, mes turime e, suprasti, kad toks argumentas yra neteisingas. Ieškokim kitokių priežasčių. Aš nemanau, kad dėl ES biodegalų gamybos e, miškai nyksta. Yra kitos priežastys, dėl ko miškai nyksta. Greičiau sausros, apie kurias kol kas šiuose diskusijose nebuvo kalbama. Taip pat reikia pasakyti, kad netiesioginės žemės paskirties, netiesioginės žemės ūkio paskirties keitimas yra grindžiamas skaičiavimais e, išplaukiančiais iš kitų pranešimų. Reikia pasakyti, kad tuose skaičiavimuose griežtai kol kas teoriškai elgiamės, suprantame, kad trūksta patikimų mokslinų duomenų. Tokios informacijos tiesiog nėra, todėl reikia rizikuoti ir priimti sprendimus. O tie sprendimai gali turėti labai rimtų padarinių šios pramonės ateičiai. Kalbant apie duomenis, kurie kol kas yra hipotetiniai ir teoriniai, turim suprasti, kad jais negalima vadovautis priimant tokius rizikingus sprendimus. Taip pat galiu pasakyti, kad miškų nikimas, miškų kirtimas e, pasiekė vis didesnį mastą. Todėl, e, pateik, bet pateikiant kokius nors konkrečius apribojimus, reikėtų vadovautis e, aiškesnėmis mokslinėmis išvadomis, nes e, kol kas matome, kad žemės paskirties keitimas lemiamos reikšmės tam neturėjo. Bendrai aš galiu pasakyti, kad jūs, tikiuosi jūsų pritarimą mano pakeitiktiems argumentams. Taylor iš žaliųjų. Aš čia. Dėkuoju, pirmininkė. Ir dėkuoju poniai Vels už e, konstruktyvų požiūrį rengiant šį pranešimą. Tai labai sudėtinga problema. Vis tik e, pavyko daug kur mums sutarti. Mums reikia geros pusiausvėros tarp e, biokūro panaudojimo ir transporto poreikių. E, ypač e, matant tai e, CO2 mažinimo tikslų kontekste. <clears throat> Todėl mes galėtume į teigiamai pažiūrėti į kūro kokybės direktyvoje numatytą netiesioginį žemės paskirties keitimo koeficientą panaudojimą. Tiesą sakant, dėl ankstesnės ES politikos atsidūrėme tokioje pozicijoje, kai e, subsidijos iškreipė e, rinkas tiek maisto atžvilgių, tiek kūro atžvilgių. E, nemažai e, milijonų hektarų e, skirta dabar e, tam, kad augintų energetinius augalus biokūrui gaminti. Maždaug 10 milijardų subsidijų e, dabar e, tenka kiekvienais metais biokūro gamybai. Ir jeigu čia nebus e, pokyčių, tai maždaug beveik visas biokūras iki 2020 metų E, bus generuojamas panaudojant e, žemės plotus, e, kurie galėtų būti naudojami maistui auginti. Kalbant apie biokūro ir biodigalų proporciją, kuri e, bus e, gaminama panaudojant grūdinės ir panašias kultūras, e, ši dalis turėtų būti sumažinta iki 3 procentų. Reikėtų taip pat įtraukti transportas e, sektorių į tuos skaičiavimus ir skatinti e, naujos kartos biokūro gamybą. O tas biokuras, kuris neprisideda prie e, šiltame sukeliančių e, dujų e, apimčių mažnymo, neturėtų patekti į apskaičiavimus. Pone Foster, dėkuoju pirminkė, pasakysiu tai, ką ir diskusijų pradžioje sakiau. Visiškai e, pritariu tam, kad čia mes transporto komitete E, svarstame tokius dalykus kaip e, geriausias kuras. Mm, tačiau, tiesą sakant, norint suprasti, apie ką čia kalbama, reikia e, turėti daktaro laipsnį. Mūsų mm, mm, užgriūna daugybė informacijos apie tai, kiek hektarų kam panaudojama ir taip toliau. E, čia tarsi sakoma, kad ši direktyva apie mm, žemės paskirtį, bet iš tikrųjų taip nėra. Laikymosi problemos, e, kai reikalaujama, kad būtų laiki, e, laikomasi ir kitų nuostatų. Aš iš esmės neprieštarauju tam, kad mes transporto komitete apie tai kalbėtume. E, nors e, kitų nuostatų laikymasis yra daugiau e, aplinkos komiteto kompetencijos rytis. Tiesą sakant, yra investuota daug išteklių į tai, kas atsitinka kūro srityje. Tačiau e, reikalavimas, kad mes e, nustatytume tam tikras viršutinės ribas ar tam tikrus laiko terminus yra jokinga. E, tikrai niekas nežino, kada bus įmanoma laikytis visų tų privalomų nuostatų. Aš nesu mokslininkė, bet turiu savo požiūrį apie tai, kaip uh, akcentuojamas biokūras, kalbant apie vadinamąją žalėją darbo tvarkę. E, atrodo, kad jeigu laikysimės to žaliosios darbo tvarkės, tai visa kita, ką mes be padarytume, e, būtų jau priimtina. E, nenorėčiau, kad galvotumėte, kad esu cinikė E, bet e, skaitydama šį dokumentą turiu pasakyti, kad toli gražu nesu viskuo e, sutinku, ar aš balsuosiu už ar prieš, dabar sunku pasakyti, visa, visa tai yra labai sudėtinga. E, iš tikrųjų, transportas e, savo e, teršalų išmetimais e, didelė dalim prisideda prie bendrojo planetos teršimo, bet dar kartą pakartosiu, reikia būti mokslo daktaru, kad galėtume suprasti, apie ką čia eina kalba, o rytojaus balsavimas iš tikrųjų bus labai e, įdomus, e, tikrai sunku dabar pasakyti, kuo viskas baigsis. Dėl posėdžio vedimo tvarkos. Ponas Tayloras, noriu e, poniai e, Foster pasakyti, kad e, žalioji darbo tvarkė nesirėmė vien tik tai e, alkanais žmonėmis. Pone Foster, iš tikrųjų mums nereikia žaliųjų partijos, kad galėtume kalbėti apie ekologinius klausimus. Nereikia čia monopolizuoti tos temos. E, ponas Benjon, e, dėkoju pirmininkė, šiek tiek vėluoju šią diskusiją, nes bandžiau parengti balsavimo sąrašą. E, šią svarbę temą užtrukau pusantros valandos ir turiu prisipažinti, kad aš turiu tą doktoratą, apie kurį kalbėjo ponia Foster. Aš taip pat pirmininkauju tam tikriems moksliniams projektams ir e, vienas iš jų yra susijęs su uh, e, biokūro uh, e, anglies pėdsakų. Mes kaip tik uh, analizuojame įvairiausias galimus modelius. Ir uh, Iš tiesų, kalbant apie netiesioginį žemės paskirties keitimą, tai e, susidaro įspūdis iš šio tiesiekuros teksto, kad tai yra kažkas neišvengiama. E, kas atsitiks plenarnio posėdėje ir trilogė dabar sunku pasakyti. Kaip ten bebūtų, e, visi mokslininkai, kuriuos aš pažįstu, kol kas teigia, kad e, mokslo tyrimų duomenų, netiesioginės žemės paskirties keitimo klausimų nėra kol kas pakankamai. E, taigi iš vienos pusės galime tą reikalą atidėti dešimčiai metų, kol turėsime pakankamai tų duomenų arba jeigu pripažinsime, kad tai yra neišvengiama, E, pateikti tas nuostatas lankščiai, bet e, jeigu e, pasielgsime taip, tai ar pokyčių sulauksime dėl populistinių kampanijų egzistavimo, ar dėl to, kad bus pakankamai mokslinių duomenų. Kol kas diskusija šiame parlamente toli gražu nėra racionali ir besiremianti mokslo faktais E, tai tiek apie netiesioginį žemės paskirties keitimą, man regis, jis išliks tekste ir e, ko gero mažiausiai žalos e, padarys būtent toks požiūris, kai netiesioginį žemės paskirties keitimą reikia minėti ir juo naudotis, tačiau naudotis lankščiai. Dėl išsikeltų tikslų e, dėl atsinaujinančių e, energijos šaltinių panaudojimo, ar reikia sumažinti iki 5 procentų ar ne. E, jeigu sumažinsime iki 5 ar 3, kaip sakė ponas Tayloras, tai ateinančius 10-15 metų turėsime įtikinėti pramonę, kad jie investuotų į šitą sektorių. Tačiau e, jau dabar matome, kad e, e, ta įranga, kurią mes įtikinome, į kurią mes įtikinome investuoti, turi dabar būti užkonservuota. Aš nemanau, kad reikėtų kalbėti apie kokį nors tikslą, kuris būtų mažesnis negu 7 procentai. E, kol kas nėra ir sistemos ar projektų, e, kurie remtųsi e, kūro apmokestinimu. Kalbant apie naujausias rūšies biokūrą, iki 2020 metų tikrai nepasieksime daugiau negu 1 procento dalies. E, Tai yra ateities dalykai, tačiau technologijos dabar tik tai yra kūriamos ir e, pelno kol kas e, gali pasiekti tik, e, tikrai e, nedaug e, įmonių. E, jeigu nusistatysime antros e, kartos biokūrui, e, 2,5 e, procentų tikslą ir numatysime e, e, daugiklį 4, tai iš esmės kalbėsime jau apie 10 procentų. Tad čia turime kalbėti apie alternatyvas, nes sudėjus viską į krūvą, uh, E, politika pasidaro jokinga. Brainai, man regis jau e, matau, kad ketini mane nutraukti, galėčiau pusantros valandos apie tai kalbėti, bet matyt, to, jūs to nenorėtumėte. Pirmininkas, iš tikrųjų, mums visiems tai būtų labai sunku. Dėkui. Dabar e, atvyko EPP frakcijos atstovas ponas Borisovas ir paskui dar laukia ponas Krameris. Labadiena, ponė pirmininkė, e, atsiprašau, kad vėluoju. E, atvyko pas mus didelė Bulgarijos žemdirbių grupė, teko su jais susitikti. E, iš tikrųjų, kalbant apie šį teisės aktą, vargu ar reikėtų į tekstą įrašinėti dalykus, kurie moksliškai yra nepagrysti. Bet kompromiso vardan mes turėtume toliau dirbti, ties e, šiuo tekstu ir ieškoti sutarimo. E, kitas dalykas, e, kai kalbama apie viršutinę ribą, mes bandome pateisinti 10 procentų, bet šia prasme mes skatiname padirbinėjimą, iš tikrųjų tas procentas turėtų būti 2 ar 3. Na ir paskutinė mintis, su kuria negalėtume kol kas, e, e, kam negalėtume pritarti, tai yra apribojimas. E, kuris yra siūlomas, e, Dabar, jeigu bus 6,5 procento pribojimas, tada galėtume pradėti naudoti e, ir e, koficientą, e, daugiklio koficientą ir netiesioginį žemės paskirties keitimo modelį. Tad čia norėtume kompromiso. Jeigu jo nebus pasiekta, tai tada mm, E, liksime nusteikę prieš. Krameris, galiu e, gerai prisiminti, kokia padėtis buvo prieš dešimt metų, todėl turime labai apdairiai elgtis, e, kad ūkininkai vakar dienos uh, rytoj netaptų jau naftos šeichais, magnatais, o žmonės kiti dėl to turėtų badauti. Vieną pavyzdį noriu pateikti. 20 procentų CO2 emisijų pasaulyje sukūrėma tik dėl to, kad yra kertami atogražų miškai. Negirdėjau nei vieno politiko, kuris teiktų, kad teisingai yra kirsti atogražų miškus. Visi tvirtina, kad atogražų miškus būtina išsaugoti, tačiau jie vis, vis tiek yra toliau kertami, nepriklausomai nuo to, ar tie biodegalai bus antros ar trečios kartos, kas gali suteikti garantijas, kad toliau nebus kertami atogražų miškai ir kad toliau bus maitinami kūrų automobiliai, o ne žmonėms bus auginami maisto produktai. Apie tai turime diskutuoti. Ačiū, ponas Andrėjas Pilzekoje komisijos vardu galbūt kalbės. Dėkui. Aš e, suprantu, kad diskusija e, kaista, tiesą sakant, e, daug nesusipratimo yra apie skaičius, prieinamumą, tam tikras viršutinės ribas. Galbūt leisite man labai trumpai paaiškinti, kodėl siūlome penkitinę ribą ir kodėl vis dar galvojame, kad tai geriausias variantas. Kai kurie pasisakiusiųjų čia uh, pritarė, kad e, e, mokslo tyrimai apie netiesioginį žemės paskirties keitimą e, nors jau pasistumėjo, bet nėra tiek pribrendę, kad galima jais būtų remti politikos formavimą. Mes su tuo sutinkame, sutinkame, kad mums reikia kitokio požiūrio, kuris nebūtų priklausomas nuo tokių skaičiavimų. Būtent todėl mes siūlome 5 procentus. E, iš tikrųjų, e, e, priežastingumas prasideda nuo netiesioginio žemės paskirties keitimo ir mes manome, kad tai, ką mes siūlome, e, E, geriausias būdas apriboti netiesioginio žemės paskirties keitimą sukeltas emisijas. E, dėl kito dalyko taip pat yra daug nesusipratimo. Jeigu tikėsime valstybių narių nacionalinėmis ataskaitomis apie atsinaujinančias energetikos veiksmų planus, tai e, mes labai aiškiai matome, kad atsinaujina, e, naujausios kartos e, biokūrai ir atsinaujinanti energetika iš tikrųjų suvaidins labai svarbu vaidmenį iki 2020 metų. Todėl mes ir manome, kad čia reikia nuveikti daugiau. Valstybės e, narės iš tų 10 procentų, kuriems ti, e, atitektų E, iš tų 10 procentų, kuriems, e, kurie yra numatyti, pusantro procento tikisi e, sutaupyti iš naujausios kartos biokūro. Ir taip pat 4,5 procento tikisi sutaupyti iš transporto sektoriaus Todėl e, mes ir e, pamanėme, kad e, kai kalbame apie ILOC, ar kalbėtume apie taršalus iki 55, 52, 50, 35 ar 45 gramų, e, ignoruoti visiškai e, tų skaičių nereikėtų. Norėčiau padėkoti Jums sėkmės rytojos balsavime. Ar norėtų dar kas nors pasakyti? Panvils, norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėjams už konstruktyvų požiūrį ir e, šio sudėtingo teisės akto projekto vertinimą rengiant atitinkamą nuomonę. Manau, kad elgtis kaip iki šiol toliau negalime, todėl aš norėčiau išlaikyti tą 5 procentų uh, viršutinę ribą, galbūt pagalvojant taip pat apie galimybės LP ir ALDE frakcijoms e, kitose nuomonės e, vietose pakeisti atitinkamas formuluotės, kad jis galėtų pritarti bendrai nuomonį. atsižvelgianti ir į žemės naudojimo paskirties keitimo niuansus. Taigi tikiuosi, kad galėsime siekti pažangos. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Kaip minėjau, transporto komitete bus balsuojama rytoj, o aplinkos komitete Liepos 10 dieną. Ačiū. Kitas darbo tvarkės klausimas yra kita nuomonė NV, dėl NV pranešimo. Tikrai mane stebina, kaip ilgai mes svarstame įvairius, įvairius envi pranešimus teikiamą nuomonės pranešėjas ir pons Kušieris. Taigi direktyva dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo dalinio keitimo. Prašau žodis pranešėjų. Ačiū, ponė pirmininkė. Bendrai tariant, noriu pasakyti, kad e, ši direktyva dėl jos prieštaravimų nekyla. Komisija teikia, kad reikia pristaikyti prie naujų techninių teisinių aplinkybių ir komisijos, pagal komisijos pasiūlymą reikėtų e, spręsti kontrolės augalų kokybės ir apsaugos klausimus, e, dalyvaujant nuolatinėme vertinimo procese, būdamas pranešėjų, pritariu direktyvos keitimo pasiūlymams, nepaisant to, kad siūlymams pritariu, manau, kad kai kurios direktyvos aspektus būtų galima pagerinti. Jau minėjau per praėjusį komiteto posėdį, kad e, parengiau kelis pakeitimų pasiūlymus šiai direktyvai ir juos jau esame aptarę išsamiau per kitus ankstesnius susitikimus. Gavome iš viso 69 e, pakeitimų pasiūlymus šiai nuomoniai. Kaip minėjau, prieštaravimų dėl nuomonės nuostatų nekyla. Didžioji dalis pakeitimų jais e, siekiama tų pačių tikslų. Ir jie neprieštarauja vieni kitiems, žinoma, esama kai kurių pakeitimų, kurie mano nuomonė nėra priimtini, nes jais prieštaraujama esminėms komisijos pasiūlymams, tačiau kitose pakeitimuose, pavyzdžiui, siūloma įtraukti į nuomonę turizmo sritį, daugiau dėmesio skirti tarp valstybėms projektams ir klimato kaitai, jie priimtini. Tiesą sakant, Mums reikės sustarti dėl vieno kompromisinio pakeitimo ir aš patikiau atitinkamą pasiūlymą kompromisinį tam, kad kartu su žaliųjų frakcija galėtume susitarti dėl pasiūlymų suteikti valstybėms narėms e, didesnius e, bendradarbiavimo įgaliojimus. Būtų idealu, jeigu dauguma komitetų narių pritartų kompromisiniams pakeitimams, taip skatinant valstybės narės bendradarbiauti, atliekant bendrus poveikio vertinimus, tačiau suprašiau kai kurių valst... komitetų narių poziciją nepritarančią šiam pasiūlymui. Noriu pasakyti, kad vaukštai e, vertinu tą diskusijų, kuriuose dalyvavome dvasę ir atsižvelgdamas į gautus pakeitimų pasiūlymus, tikiuosi, kad rytoj nuomonė bus patvirtinta ir noriu naudodamasis progą padėkoti visiems, kurie nešė savo indėlį į nuomonės rengimą. Ačiū žodis, panai Kumutsakos. Ačiū. Ši nuomonė būtų galėjusi būti parengta daug paprasčiau, dabar buvo pateikti 69 pakeitimai. Negalime pritarti jiems visiems, nes jais direktyvos nuostatos pakeičiamos tokiu mastu, kad e, mes netgi patvirtinime kai kurios pakeitimus e, sukurtume naujų papildomų problemų, nes dauguma pakeitimų kalba apie taikymos ryties e, išplėtimą nusiekiama pagerinti dabartinę padėtį, tačiau mes negalime elgtis tokiu būdu, nes bandydami spręsti vienas problemas sukūrėme papildomų. Komisija savo pasiūlyme ragina atlikti poveikia aplinkai įvertinimą tose sritise, kur gyvenimai projektai turėtų poveikio aplinkai. Manau, kad šiuo atveju turėtume apsispręsdami dėl būtinybės atlikti poveikio aplinkai vertinimą ir dėl to, kas ir kaip jį atliks, turime elgtis labai apdairiai. Ir būtent apie tai kalbam atitinkamuose pakeitimų pasiūlymuose, Taip pat kol kas nesutarėme dar ir dėl kai kurių kitų klausimų. Taigi dar kartą noriu pasakyti, kad mes pritarėme tam tikriems pakeitimų pasiūlymėms, pavyzdžiui, 71-ajam, kurį panas Krameris pateikė, nes e, juo būtent ir bandoma susitelkti dėl apripties, taip pat keturiems LP pakeitimams pritarėme. Pone Maisner, galiu pritarti pono Komutsakos mintims dėl 70 pakeitimo, nes manome, kad pirminis komisijos pasiūlymas šiais atvejais buvo geresnis, nes ypač e, kalbant apie tarp valstybinių projektų gyvendinimą, labai norime, kad e, jų gyvendin, juos gyvendinat nebūtų dėlsiama, tačiau tam tikrais atvejais komisija numato galimybę net iki trijų mėnesių pratesti projektų įgyvendinimo laikotarpį, esant labai rimtoms priežastims, todėl 7 ir 10 pakeitimai man nelabai patinka, kalbant apie bendrą procedūrą. Koordinuotas požiūris, manau, yra tinkamas, tikrai būtų neblogai laikytis nustatytų bendrųjų terminų gyvenant tarp valstybinius projektus, tačiau mano frakcijai nelabai patinka numatyti vieną instituciją, kuri atliktų koordinuojamai darbą, nes manau, kad jeigu institucijos veikia tinkamai, tai abiejose valstybėse jos galėtų savo darbą koordinuojamą atlikti tinkamai. Aš manau, e, kad e, galbūt nereiktų visko e, harmonizuoti šiuo atveju, tačiau iki tam tikro ligmens reikėtų tą padaryti europiniu mastu, nes priešingų atveju niekuomet nesugebėsime užtikrinti tarp valstybinio poveikio aplinkai įvertinimo. Galbūt <clears throat> tas kriterijų reikalavimo sąrašas ir jo sudarimas Šiuo atveju nebuvo atliktas atitinkamai išsamei, galbūt reikėtų apsiriboti poveikiu žmonėms, augalams ir gyvūnams ir atitinkamas konkretesnis pasiūlymas bei požiūris mano frakcija labiau patinka, yra priimtinesnis, pirminis įvertinimas taip pat galėtų būti atliekamas, kalbant apie uh, komisijos pasiūlymą dėl ekspertų pasitelkimo, manau, taip pat pasitvirtino, nes tiek projekto rangovas, tiek atitinkamos institucijos veikiančios valstybėse narėse galėtų rasti E, ekspertų juos pasitelkti, nebūtinai reikėtų taikyti atitinkamą akreditaciją, taip siekiant sutaupyti lėšų, mes pasisakome už poveikio aplinkai vertimą, tačiau procedūra neturėtų būti labai sudėtinga. Teikiamam kompromisiniam pakeitimui mes negalime pritarti, kadangi jame neatsižvelgiama į mūsų teikiamą 38 pakeitimą dėl e, finansavimo išaldimo, <clears throat> nesugebant susitarti dėl bendrų veiksmų. Taigi toks požiūris, man, mano vertinimu, nebuvo labai konstruktyvus. Pons Krameris, noriu padėkoti pirmiausiai pranešėjų, šešėliams pranešėjams. Diskusijos vyko konstruktyviai, sugebėjome susitarti dėl kai kurių kompromisų, e, pasiekime pažangos e, triukšmo mažinimo srityje geležinkelio ir oro susisiekimo, oro transporto. Kalbant apie tarp, tarp valstybinius projektus, mūsų manimų juos įgyvendinant e, reiktų vadovautis tomis pačiomis taisyklėmis, e, kurios galioja skiriuose valstybės narėse, tačiau poveikis aplinkai turi būti vertinamas abiejose valstybėse, nes tikrai būtų beprasmiška, jeigu poveikį įvertintų tik tai viena šalis įsivaizduokime, kad Ispanijoje e, daug pinigų buvo investuota į automagistralę Pirėnuose, tuo tarpu e, Prancūzija e, nenori tęsti šio projekto statybos, nes taip kiltų grėsmė e, kaimų e, landšaftui Prancūzijos pusė, jeigu būtų anksčiau atliktas poveikio aplink, e, įvertintas poveikis aplinkai, būtų buvę galima sutaupyti milijardinės lėšas. Ir tikrai negalime leisti, kad pavyzdžiui, saugomose teritorijose būtų gyvenime tinkami infrastruktūros projektai E, jeigu e, vienoje sienos pusėje yra gaunamas leidimas jiems įgyvendinti, o kitoje pusėje ne. Taigi būtent šiuo aspektu vadovaujantis būtent atlikti, įvertinti poveikį aplinkai. Pavyzdžiui, nesai lankėmės Gran Kanarijos e, saloje, oro uoste, kuri buvo investuoti milijardai ES lėšų, tiksliau jūrų uoste. Ir iki šiol dar šiame uoste nesugebėjo prisišvartuoti nei vienas laivas, nes ten vėjas per stipriai pučia. Ir e, tokius atvejus iš tiesų reikia rimtai išsiaiškinti, nes e, tikrai katastrofa visai ES ir Ispanijai statyti jūrų uostą, kuriame nesišvartuoja ne vienas laivas. Manau, kad galima būtų surasti labai daug projektų ES mastų, į kurias būtų galima buvo investuoti šias lėšas, nes apie Vokietiją nešneku čia, nes nėra geriausias pavyzdys. Ypač kalbant apie oro uostus. E, taip pat kalbant ir apie nuobaudas Manau, kad e, neteisingai panaudojus ES lėšas atitinkama šalis turi e, sumokėti baudą. E, nu, tačiau tą baudą turi mokėti ir kita šalis, jeigu įgyvendinamas yra tarpvalstybinis projektas. Ir būtent to siekiama šiais kompromisiniais pasiūlymais ir aš prašyčiau liberalų dar kartą rimtai pasvarstyti, ar jie vis tik tai nesutiktų pritarti jam. Pone Foster. Uh, Dėkui. Tik tai keletą pastabų, e, pratesdama tai, ką sakiau pereitą kalbą. Aš manau, kad e, poveikio e, įvertinimo procesas, kuris dabar egzistuoja, yra geras, o dabar komisija plečia taikymo sritį ir dabar jau apriepiami ir nedideli projektai. Man regis, kad tai netinkamas kelias pirmin. Žinoma, visas e, vietinės valdžios institucijos e, labai rimtai dirba. E, prižiūrėdamas įvairių projektų įgyvendinimą ir atsižvelgdamas į poveikio įvertinimą. Ir vargu ar galima E, veikti taip, kaip veikiama, plėsti taikymo sritį vis labiau ir labiau ir labiau. Galų gale nebebus kam tų projektų prižiūrėti apskritai. Taigi e, ir aš minėjau, ir e, kiti panašiai pasisakė, mes nesame visai tikri, kad tai geriausias kelias pirmin. E, E, buvo keliamas ir e, techninių ekspertų klausimas. Akredituotieji ekspertai atsiranda e, dabar, jau egzistuoja ekspertai, ES dabar kažkas nori juos padaryti akredituotais ekspertais, paskui jau prireiks kažkokios licenzijos, tai dar labiau padidins išlaidas. Uh, Taip pat e, buvo kalbama apie tai, kad reikia vieno langelio principo veikiančios sistemas, bet praktikoje, e, kai norite, kad projektas prasidėtų, tenka kreiptis įvairių leidimų. Vadinasi, e, reikia veikti lankščiai. Mes tikrai nesame tikri, kad balsuosime už šį pasiūlymą. E, kai kurios dalis nėra labai blogos, bet kompeten, e, kompetencijos ryties plėtimas e, ir labai griežti kriterijai, kurie atgraso investicijas, nieko gero atneša. Tad mūsų frakcija į rytojos balsavimą nelabai pozityviai žiūri. Pane Ajala Sender. Ačiū pirmininkė. kad ir ką besakytume apie poveikio aplinkai vertinimą, o apie tai jau kalbėjome ir kalbėjome apie finansų reglamentą, reikalauja deramo konsultavimuose su visuomenė. Ir tai turi būti tinkamai suorganizuota, nes kitaip poveikio vertinimas bus e, panaudotas e, kaip e, infrastruktūros griovėjas. Pirėnuose E, iškilusi problema, apie kurią kalbėjo ponas Krameris. Iš esmės nieko jie čia bendro neturi e, su dvišalių poveikio vertinimu. Čia šiuo atveju kitokie interesai sužaidė. Dėl transeuropinių tinklų tas susitarimas nėra tik Europos masto. Mes kalbame apie dvi valstybės, kuriuoms ta infrastruktūra priklauso ir sustarimą tarp jų. Aišku, yra valstybių, kurios nori sustabdyti augimą kitoje pirienų pusėje ir jie jūs niekada nesutiks, kad poveikio vertinimas būtų atliktas. Jeigu dar su darbininkais Tulūzė pasikalbėtumėt, tai pamatytumėt, kad žmonės, kurie pasisakė prieš infrastruktūrą per pirienus, nėra tuluziečiai ar žmonės dirbantis Tulūzė. Tai dažniausia bus žmonės, kurie turi antrius namus. Yra tokių, kurie gyvena Bordu, o kažkur Pirienuose turi namą ir jie nenori, kad to namo ramybė būtų sudrumsta pravažiuojančių automobilių. Kas dar svarbu čia būtų pasakyti? Poveikio vertinimas turi būti atliekamas tarianti su visuomenė nuo pat pradžių. Pavienė valstybė, tokia kaip Prancūzija, negali elgtis taip, kaip ji nori, kad būtų pasiektas jos pagėdavimas rezultatas. Pirmininkas prašo kalbėti labai trumpai. Žinoma, labai trumpai. Noriu patvirtinti ponui Krameriui, kad mes pasakome už bendradarbiavimą per sienas. Aš nenorėjau, kad mane kas nors neteisingai suprastų. Aišku, kad tas yra reikalinga. Tarp kitko pamiršau padėkoti pranešėją. Atsiprašau. Ponas Rampacis iš komisijos. Yes, thank you, Chairman. I will be quite uh, brief. Ačiū pirmininkė, trumpai kalbėsiu. Praėjusią kartą čia būdamas akcentavau, kad uh, Mes džiaugiamės parlamentar, e, pranešėjos e, parama komisijos par e, tikslams ir dauguma pateiktų pakeitimų yra toje pačioje dvasėje. Porą komentarų. Susi, pakeitimai susiję su kai kurių mechanizmų panaikinimu arba jų sušveldinimu, ypat kalbant apie uh, Europos ekonominės erdvės vieno langelio sistemos e, sustabdymą. Iš mūsų pusės tokie pakeitimai nėra priimtini, nes ypač kai kalbame apie TNT, tie pakeitimai yra labai svarbus. Kodėl? Todėl, kad pagal privalomą mastų nustatymą kompetitinga institucija, e, plėtros ir aplinkos saugos institucijos turi nuo pat pradžių sėsti prie vieno stalo ir išsiaiškinti visas įmanomas alternatyvas ir reikalingus žingsnius per visą projekto trukmę. Taip pat jie turi nuspręsti, kokia bus projekto trukmė. Tai yra labai svarbu didelėms investicijoms. Greta to Europos ekonominės erdvės vienos stotelės e, mechanizmo E, mes suprantame, kad projektai turi būti įvardinti nuo pat pradžios ir uh, tai būtų labai naudinga, tas išankstinis planavimas būtų labai naudingas. Yra pakeitimų, kurie yra labiau skirti plačiosioms, plačiai visuomeniai. Mums didelį susirūpinimą kelia pakeitimas, kuriame yra kalba apie socialinį ir ekonominės įtakos vertinimą pagal šį dokumentą. Esmė yra ta, kad e, dabartinis vertinimas yra ne tik išplečiamas, bet ir yra pakeičiama juridinė bazė. Kalbama apie direktyvą susijusią su aplinkosauginiais veiksmais, o socialinė socialinio ar ekonominio poveikio vertinimas negali būti atliekamas pagal tą patį teisinį pagrindą. Kitas dalykas, kai kalbame apie poveikį gyventojams ir jų sveikatai, tai tiesiogiai e, tai jau yra susiję su socialiniais padariniais. Ir galiausiai pakeitimai susiję su e, e pra, projektais per sieną. Jau yra e, paminėta konvencija ESBO konvencija tarp e, valstybių narių ir ES valstybės narės gali išsiaiškinti, kurie, nurodyti, kurie projektai yra vykdomi per sienas ir gali būti atliekamas integruotas vertinimas, bet pagal šią sistemą kiekviena valstybė narė turi parengti savo pačios vertinimą ir gauti atskirą leidimą. Kai apie tai kalbame, turime visuomet sugrįžti prie valstybių narių kompetencijos. Ačiū. Dėkuoju. Brief, Prašyčiau glaušiau kalbėti, nes noriu, kad darbo atverkė sugrįžtų mažiau prie įprasto terminų. Pakto dabar. Pirmininkė, Europos komisija sako, kad yra poveikio vertinimo formulė bendrai atliekant vertinimus per sienas. Bet tarsi tai turi būti padaryta kiekvienos valstybės narės atskirai. Tai kokia čia hierarchija būtų? Sakykime, kad uh, iškyla konfliktas, kuris užgožia europietišką poveikio vertinimą arba europietiškas vertinimas užgožia nacionalinį vertinimą. Kaip būtų tokiu atveju? That... Ponas Rampasis, taip, e, situacijos gali būti dviejopos. Įsivaizduokime, kad yra brandolinis projektas įgyvendamas vienoje valstybėje nare ir nuo to gali nukentėti kitos valstybės narės. Tot, a, tokiu atveju valstybė narė, kurioje yra įgyvendamas brandolinis projektas, gali priimti pati sprendimą. E, kai kalbame apie TNT arba TNE projektus, mes suprantame, kad keletas valstybių narių paprastai su jais būna susijusios ir visos jos e, nori, pavyzdžiui, naudotis vienu keliu ar tam tikra energetikos infrastruktūros dalimi. Todėl tos valstybės turi susėsti prie vieno stalo ir užtikrinti, kad projektas būtų įgyventamas bet visuomet tai turi būti daroma e, laikantis nacionalinės sistemos reikalavimų. Ką mes bandome daryti direktyvoje? Norime užtikrinti, kad skirtingi reikalavimai būtų suderinti. Pavyzdžiui, kai kalbame apie konsultavimąsi su visuomenė, vienoje valstybėje narėje yra numatyta 15 dienų, kitoje 30, trečioje 45. Ką šiuo pakeitimu darome? Mes sakome, kad 30 dienų turi būti minimumas, 60 dienų maksimumas. Taip pat turi būti numatyta 30 dienos pratesimo galimybė. Taigi jūsų atveju tai yra visiškai suprantama, bet to turime numatyti vienodas veikimo taisyklės, ypač projektams per sienas. Kaip kalbam apie E, patvirtinimo procedūrą. Tai visuomet turės daryti valstybės narės administracija, ministrai. Jeigu, pavyzdžiui, projektas yra gyvenamas Prancūzijoje ir Ispanijoje, tai Prancūzijos ir Ispanijos vyriausybė turės patvirtinti pagal Europos ekonominės erdvės teisės aktus ir kitus teisės aktus, pavyzdžiui, susijusius su e, nusavybės teisė. Nusavybės teisės klausimai nėra svarstomi ES teisėje, bet valstybės narės, kurios atsakingos už šį procesą, turi pritaikyti savo teisės normas. Kucheri, Pane Kučerį, ar jūs norėtumėte dar ką nors pridurti? Taip, dėkuoju, pirmininkė. E, matome, kad diskusija buvo labai įdomi. Ankstesniuose posėdžiuose, kai mes aptarinėjome uh, tai, kuo remiasi mano e, pakeitimai, mes bandėme išlaikyti pirminę direktyvos kryptį. E, žinoma, buvo tam tikrų pakeitimų, kurie nukrypo nuo e, aptariamų dalykų, tačiau Reikia, žinoma, įvertinti ir e, šio pasiūlymo socialinę, aplinkosauginę ir ekonominę vertę. Aš jau minėjau, kad aš e, pritariu komisijos pasiūlymui. Aš manau, kad e, įvykusi diskusija ir atliktas darbas, nors laikas ir buvo ribotas, buvo labai vaisingi, buvo pateikta daug naudingų pakeitimų ir aš manau, kad rytoj po balsavimo turėtume sugebėti tą nuomonę perduoti aplinkos komitetui. Noriu labai e, padėkoti šešėlinėms pranešėjams ir visiems e, komiteto nariams už diskusiją ir už pateiktus pakeitimus. Kaip jau buvo minėta, sako pirmininkas, balsuosime rytoj. E, Envi komitete bus balsuojama birželio pabaigoje, turime ir daugiau nuomonių, kurias rengiame. E, eina kalba apie įvairius dalykus, o dabar mūsų laukia Europos transporto technologijų strategijos siekiant tvaraus Europos mobilumo ateityje skatinimo. E, dokumentas. Ponas Krameris. E, dėkui, ponė pirmininkė. Esu sulaukęs e, gerų pasiūlymų dėl kompromisinių pakeitimų ir aš manau, kad sugebėsime rasti bendrą požiūrį. Iš esmės e, komisijos pranešimas yra priimtinas, bet reikia dar šiek tiek jį patobulinti, pateikta kompromisinių pasiūlymų, eina kalba apie neutralumo sustiprinimą, ypatingai kai kalbama apie rezultatus nuomonę apie e, siūlomą metodiką. Aš nesu inžinierius ir turime čia suvokti, kad e, svarbiausia mums e, sumažinti emisijas ir geriausias būdas to pasiekti yra užtikrinti technologijų neutralumą. Turime taip pat užtikrinti, kad konkurencijos sąlygomis būtų atsižvelgiama ir į socialinius dalykus, kad savo tikslų nesiektume socialinio dempingo pagalba. Kova su triukšmu yra labai svarbis rytis. Europos parlamentas per pastarosius dviejus metus pakeitė savo poziciją. Anksčiau šias ryčiai buvo neskiriama pakankamai dėmesio, dabar tai rūpi visoms frakcijoms. Ir tikrai buvau nustebęs tą pastabą, kad e, aš savo pasisakymuose per mažai dėmesio skiriu triukšmo mažinimui, <clears throat> triukšmo mažinimui sukelia taip pat ir vibraciją ir aš galiu patikti pavyzdį iš Berlyno, kuomet e, šalia gelžinklio stovinčių namų sienos pradėjo skilinėti dėl vibracijos. Taip pat turime suvokti, kad visko nesugebėsime reglamentuoti, mes turime tvirtinti teisės aktus, tačiau būtina keisti ir žmonių mąstyseną bei elgesį. Taip pat e, svarbu vaidmenį atlieka ir būtent nepamiršti ir asmenų, uh, riboto įdumo asmenų ir atsižvelgti į jų poreigius uh, viešojo transporto srityje, taip pat numatant ir tinkamas paskatas žmonėms uh, besinaudojantiems viešojų transportų, tarkime, vykstant į E, savo atostogų vietas, tik nekantri laukiu tolesnių diskusijų ir rytojaus balsavimo. Dėkuoju visiems už indėlį į e, šitą sektorių rengimą. Ponas Kumutsakos, LP frakcijos vardu. E, Dėkuoju savo kolegos vardu. Aš norėčiau paklausti, ar ilgas jų bus pasisakymas, klausė pirmininkas Ponas e, Kumutsakas, 20 sekundžių. E, iš tiesų e, sunku būna tada, kada žmonės kitų žmonių kalbas skaito ir tas kalbas tęsiasi labai ilgai. Taigi, MPP frakcijos vardu, kalbant apie mm, Europos Sąjungos strategiją, šitoje srityje buvo jau išdėstytos per pirmą diskusiją. Trumpai kalbant, EPP kelia tokias mintis. E, E, miestų e, mobilumo prasme reikia ieškoti e, sprendimų. Antra, reikia pasinaudoti naujomis technologijomis ir koncepcijomis siekiant išspręsti triukšmo problemas, ieškoti naujų sistemų m, mm, palankumo vartotojams, e, reikia spręsti ryšio technologijų problemas transporto sektoriuje. E, reikia tobulinti informacijos, apmokėjimo ir bilietų išdavimo sistemas. E, norime padėkoti e, Michaelui Krameriui už puikų darbą ir už siekį sutarti dėl kompromisų socialdemokratų frakcijos vardu. Gal galėtumėte taip pat trumpai pasakyti? Dėkuoju, pirmininkė, iš tikrųjų reikės man gal e, trijų minučių. Noriu atsiprašyti už poną Liberatskį, kuris paprašė, kad aš pristatyčiau m, jo poziciją. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Ypatingai sveikiname tai, kad e, socialinė dimensija įtraukta į B kompromisą. Daug iš pakeitimų yra naudingi e, ir manytume, kad šis e, savos iniciatyvos pranešimas jau gali būti perduotas e, komisijai. Manytume, kad VMI turėtų būti skatinamas labiau pasinaudoti ES fondais E, o kaip šešėlinis pranešėjas aš e, pats e, pasiūliau įtraukti į pranešimą keletą dalykų. Visų pirma, transporto keliamo triukšmo ir vibracijų emisijos yra ypatingai svarbios, todėl atsirado specialus punktas skirtas transporto sukeliamai vibracijai. Toliau reikia sustilti ties mokslo tyrimais ir vystimusi, kai kalbama apie geležinkelių infrastruktūrą, kad galima būtų parengti e, tvaresnius komponentus ir pigesnę infrastruktūrą 10, 30 ir 74 pakeitimai. Ir toliau Europos. E, navigacijos sistemos, tokios kaip Galilėjo, turėtų tapti e, Europos e, efektyvaus transporto elementais, todėl atsirado 63 pakeitimas šiam pranešimui. Tiek. Dėkojame. Dabar ponė Bilbao, liberalų frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Krameriui už kompromisinius pakeitimus, kuriuos jis pateikė ir dėl kurių mes esame sutarę. Noriu pasakyti, kad šie kompromisai e, siekia e, pagerinti mobilumą, tai yra dalis strategijos, kuri turėtų būti įgyvendinama europiniu lygmeniu ir e, kuri numatytų geresnį transporto srautų valdymą, pasinaudojant įvairiomis technologijomis, kurios tam yra skirtos. Ir taip pat atsižvelgiant e, į e, socialinę šios problemos dimensiją. Ir savame suprantama, atsižvelgiant į įvairius trikdžius, kurie dabar yra pasenę, tame tarpe, e, kai kalbama apie triukšmą ir vibraciją. E, mes e, taip pat pasisakome už e, žmonių įpročių keitimo būtinybę, kai kalbama apie naudojimąsi transportu. Na ir žinoma, mobilumas turėtų būti skatinamas, jis turėtų būti integralus. Taip pat reikia remti elektroninę tarifų sistemą, kitaip sakant, inovacijos ir mokslo tyrimai E, turi būti skirti tam, kad pašalintų e, tam tikrus barjerus ir kliūtis, e, kurios kliudo visuotiniai prieigai. Mes taip pat nuosekliau turime skatinti ieškoti sprendimų, kurie padėtų žmonėms, kurių judumas yra ribotas. Mes turime stiprinti atitinkamą infrastruktūrą, ieškoti novatoriškų sprendimų, kad galėtume sukurti naujų darbo vietų šiame sektoriuje ir e, suteikti daugiau galimybių žmonėms su negule, negale. E, mes paremsime 35 pakeitimą, nes e, juo a, vietos valdžia raginama a, remti novatoriškus e, požiūrius. Taip pat e, e, numatoma institucijų būtinybė labiau įsitraukti į valdyseną. Dabar žodis ponui Rubiks. Gui frakcijos vardu. Dėkui, pirmininkė. manome, kad e, galime pritarti pateiktiems pasiūlymams. E, jie įneša aiškumo ir prisėda prie šių problemų sprendimo. Galiu paremti anksčiau pasisakiusiai kolegą. Balsuosime už šį dokumentą. Dėkoju dabar komisijos vardu ponė Frederik. Ačiū, panė pirmininkė, už suteiktą žodį, už galimybę prisidėti prie jūsų diskusijos komisijos vardu. E, mokslo tyrimai ir inovacijos e, yra e, transporto baltosios knygos vienas iš svarbiausių elementų. Dėkojame pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams iš kitų komitetų. Mes pritarėme rekomendacijoms, kurios numatytos E, pranešimo projekte mm, e, jų tikslas yra e, susidoroti su iššūkiais, kurie yra išdėstyti dokumente Horizontas 2020. Apgailestaujama dėl politikos strategijos finansavimo trūkumų. E, tą strategiją kaip transporto komitetas jūs pilnai paremėte. Transporto sektorius e, laukia e, daug iššūkių, e, vis dar reikia daug pastangų įgyvendinant užsibrieštus tikslus, mažinant teršalų emisijas piliečių mobilumo poreikių tenkinimas pareikalaus e, daug e, novatoriškų sprendimų. E, dabar, kada džiaugiamės, kad pasiektas sutarimas dėl TNT, turime pripažinti, kad dar daug reikės padaryti įgyvendinant sprendimus. ES lyderio poziciją e, transporto priemonių gamybos e, srityje turėtų būti ir toliau sustiprinta. E, tik tai jeigu išliks biudžetas, kuris buvo siūlomas pirminėme projekte mes galėsime įvykdyti išsikeltus tikslus. E, tik tada galėsime skatinti VMI e, aktyviau dalyvauti transporto sektorioje, kaip kad jūs rekomenduojate. Dėkui. Maiklai, ar norėtumai dar pasisakyti? Prašau. Ir padėkoti už e, pateiktus pasiūlymus. Galbūt uh, pradžioje nesugebėjau taip išsamei savo pranešimą pristatyti, dabar tas vaizdas yra aiškesnis, dar kartą dėkoju už bendradarbiavimą. Ačiū, balsuosime rytoj. Tai reiškia, kad baigime svarstyti šios dienos komiteto darbo tvarkę. Po penkių minučių pradėsime koordinatorių posėdį. Ačiū.